rozpoczynania. Na, tikrai laikas pradėti ir nedelskime, nelaukim kitos kadencijos. Mes jau esam įpratę e, pradėti 15 val. visą laiką savo darbą ir visi jau pripratę prie to yra. Taigi šiek tiek vėluojame, bet vis dėlto suteiksime galimybę, kad visi mus pasiektų, visi susirinktų, bet negalim laukti per ilgai. Na, kaip paprastai, papras, vertėjai paprašė galimybės perskaityti komunikatą. Tai prašom, suteikiame žodį jums. Prašom perskaityti. Šiandien mes pradedame trečią savaitę darbo konflikto, kuris kilo dėl vienašališkai generalinio sekretoriaus mums primestų darbo sąlygų. E, šiame posėdėje verčia daug vertėjų, kurie gavo administracinį nurodymą dirbti. Taigi posėdžio laikas bus su apgailestavimu pranešame apribotas iki numatytos jo pabaigos valandos ir nebus skiriama papildomo laiko. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Ir dėl to reikia kaip tik paskubėti. Kaip jau matote ekranuose, keitimasis nuomonėmis su už sveikatą ir maisto saugą atsakingu Europos komisijos nariu. Mūsų pagrindinis svečias yra ponas Andriukaitis. Sveikiname komisijos narį, džiaugiamės, kad jūs esate su mumis ir paskutiniu metu jūs jau senokai pas mus e, lankėtės, neatsimenu, kada paskutinį kartą jūs buvot pas mus, gal čia mano atminties klaida, bet e, vis dėlto džiaugiamės, kad jūs esat su mumis. Jei kalbėsim apie temą, tai temos yra skirtingos, jos įvairios, yra apie ką pasikalbėti, E, gyvūnų sveikata, augalai, e, maisto sauga, naujieji deleguotieji teisės aktai, augalų klausimais, e, augalų kenkėjai. Taigi kalbam apie apie gyvūnų apsaugą transportavimo metu, yra komisijos dokumentai priimti, yra teisės aktų projektai ir taip pat ponas Dormantakar rengia teisės aktų projektą, taip pat transporto komisijos komiteto atstovai ir Endi komiteto atstovai, jeigu gerai prisimenu. Ir buvo netgi siūlomas įsteigti specialų tyrimo komitetą tyrimo komisija, bet manau, kad greičiau mes viską padarysim agri komitete ir laikysimės visų standartų. Mes e, visi žinom, kad mes laikomės aukštų standartų, gerovė, gyvūnų gerovės standartų transportavimo metu. Ir e, būtų gerai, kad e, būtų galima netransportuoti gyvų gyvūnų bet e, transportuoti jau e, skerdenas. Bet yra įvairių atvejų ir aišku, mes tikrai daug ką galim padaryti, pasistengti e, transportuojamų gyvūnų gerovės labui. Ir, ir problemų, kalbant apie maisto saugumą, prekyboje su trečiosiamis šalimis, kaip jūs žinote, mūsų komiteto delegacija lankėsi Brazilijoje ir palaikome ryšius su Stantė generaliniu direktoratu. Mm, dėkoju, kad e, ir jūs dalyvavote, dalyvavote mūsų posėdžiuose, asmeniškai vadovas dalyvavo mūsų posėdžiuose. Ačiū labai. Ir dabar gerbės komisijos nariai suteikiu žodį jums o vėliau bus galima užduoti klausimus, koordinatoriai galės užduoti klausimus, jūs atsakysit į koordinatorių klausimus, o vėliau e, galės parlamento nariai užduoti klausimus ir pasisakyti. Šiek tiek vėluojame, tai todėl reikia skubėti. Taigi labai dėkoju ir prašome komisijos nariai žodis jums. Labai ačiū, ačiū ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Šie kasmetiniai dialogai yra labai svarbios ir vaisingos diskusijos. Jie leidžia mums matuoti mūsų pažangą ir svarstyti e, rimtus klausimus, kurie iškilo per pastaruosius 12 mėnesių. Dar daugiau e, šie debatai yra mūsų bendarbiavimo siekiant bendryksta įrodymas. Tai yra išlaikyti aukštus žmonių, gyvulių, e, augalų sveikatos, e, maisto saugos ir gyvūnų gerovės standartus. Taigi dėkui, kad pakvietėte mane. Aš norėjau pasinaudoti galimybę ir paliesti keletą svarbių klausimų, kurie kelia susirūpinimą šiam komitetui, Europos piliečiams ir komisijai. Bet pirmiausia, E, jūs šitą klausimą neseniai svarstėte. Aš norėčiau pradėti atkreipdamas jūsų dėmesį į neseniai priimtą įgyvendinimo reglamentą apie e, savanorišką kilmės, kilmės nurodymą maisto etiketėse. Šio naujo e, teisės akto tikslas yra paprastas. Jis užtikrina, kad informacija apie pagrindinio ingrediento kilmę neklaidintų vartotojų ir aiškus kriterijai siekia užtikrinti vienodas sąlygas pramoniai ir pagerinti vartotojų supratimą. Kaip žinote, kai kurios valstybės narės pranešė apie nacionalinės priemonės, apie privalomą kilmės žymėjimą kai kuriems ingredientams. Kai kurios šios valstybės narės patiks komisijai ataskaitą apie tai, kaip šita priemonė funkcionuoja ir kokį poveikį daro vidaus rinkai. Ir komisija tuomet įvertins realų ženklinimą e, maisto grandinėje, nes tai jautrus klausimas. ES turi griežtas, veiksmingas, e, veiksmingus e, maisto saugos ir gyvūnų augalų, augalų sveikatos teisės aktus. Bet mes tikrin, atliekame testus, tikriname gyvūnų lygas ir augalų e, kenkėjus, bet, kaip žinote, yra proveržių lygų. Jeigu mes išlaikysime augalų ir gyvūnų sveikatą ir maisto saugą, tai mūsų e, atsakas turi būti koordinuotas, strategiškas ir greitas. Xylella atveju griežtosios priemonės e, buvo gyvendintos ir nuolat atnaujintos atsižvelgiant į situaciją tam, kad būtų saugoma sąjungos teritorija. Tačiau reikia greitesnių administracinių procedūrų, kurios galiotų valstybėse narėse. Panašiai nuolatinis Afrikoje, nekai keulių maro atveju atsiradimas kelia grėsmę mm, keulienos sektoriui visose valstybėse narėse, ne tik tai tose, kurias tiesiogiai paveikia lyga. Ir kaip atsaka, komisija e, įvedė griežtus judėjimo pribojimus e, naudojamos e, savo priemonės gyvoms e, kiauliams ir jų produktams ir vyksta e, diskusijas tarptautinių lygmenių, siekiant užtikrinti mūsų trikybos partnerius. Kai dėl vietos bendruomenių jos aktyviai dalyvauja ir vyksta dialogas su suinteresuotomis šalimis, tai yra būtina, užtikrinant kontrolės priemonės abiem atvejais. Ypač svarbu, kalbant apie apie nepopuliarias priemonės, kaip, pavyzdžiui, skirtimas. Taip pat ir reikėtų ir bendrauti su medžiotojais afrikinio keulių maro atveju. Nesenas pavyzdys tai posėdė Sofijoje 18 metų kovą, kurį organizavo komisija ir pirmininkaujantį Bulgariją. Nei e, kenkėjai nuo nei, e, gyvūnų lygos nesilaiko sienų, todėl reikia griežtos reakcijos. Mūsų atsakomybė komisijos ir jūsų, kaip šio komiteto narių, perduoti kad ši reakcija yra siekiant bendro gėrio. Kitu atveju bus, turėsim e, rimtų pasiekmių žemės ūkiai, gyvūnų sveikatai ir mūsų ūkiai. Kontroliuoti lygas kaip afrikinis kiaulių maras yra iššūkis, bet kartais šitie iššūkiai skelia galimybių e, pa, pa, pagerinti. E, tą patį galim pasakyti ir apie maisto klastojimą. Praėjusi metų fipronilo krizė e, pareikalavo griežto atsako. Į pamokos išmoktos rodo, kad mūsų maisto apsaugos sistema yra geresnė, veiksmingesnė negu į krizės. Taigi, kas pasikeitė? Mes ir toliau gyvendinamą veiksmų planą, kurį parengė po, bus parengtas po ministrų konferencijos. Komisijos tarnybos ir valstybės narės integruoja. In, integruoja tris tinklus - administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo, greito, e, greito reagavimo sistema maistui ir pašarams ir taip pat maisto klastojimas. Tai yra e, vienas, e, trys priemonės kaip, kaip vienas vienetas. Ir šitas e, įrankis, šitą priemonę bus e, pabaigta iki 18 metų pabaigos. Ir teisės aktai yra peržiūrimi, peržiūrimi mes susijęs su naujoju kontrolės reglamentu, rengėme naują tekstą su valstybėmis narėmis nuo balandžio. Na, jokios sistemos nėra, kuri neturėtų klaidų ir mes sieksim ją tobulinti, bet esu įsitikinęs, kad šitos peržiūros e, turės didelį poveikiu. Na, prieš e, žengiant toliau aš norėčiau kalbėti apie valstybių narių rimtą vaidmenį, kurioje jos vadina maisto sistemo integravime. Pavyzdžiui, e, greito reagavimo sistemas naudojimas maisto ir pašarams, administracinė pagalba, bendradavimo sistema lieka valstybių narių pirminė atsakomybė. Bet iš kitos pusės komisija užtikrina, kad greitas, veiksmingas informacijos keitimasis vyktų tarp sistemų ir valstybių narių. Valstybės narės vaidina svarbu vaidmenį e, tokiuose srityse kaip likučių e, stebėjimas ir greitas atsakymas į rizikas. Taigi, kaip matote, pagernimo e, sėkmė priklauso nuo bendrų visų šalių pastangų. Gerbėmieji, ES maisto saugos standartai taip pat taikomi ir tarptautiniams partneriams, kurie nori eksportuoti maistą į ES. Aš noriu pasinaudoti galimybę ir užtikrinti jūs, kad komisija imasi visų reikalingų priemonių saugoti ES piliečių sveikatą. Ir tai e, tą patį gali pasakyti, kalbant ir apie Brazilijos pagamintos mėsos atvejį kai e, skučiavimo atvejai Brazilijoje iškyla į dienų šviesą, komisija iš karto pareikalavo Brazilijos taikyti griežtas priemonės, e, užtikrinti, kad saugus produktai būtų eksportuojami ES sąjungai. ES. Taip pat ir sienų kontrolė buvo sustiprinta pas mus. Santė generalinis direktoratas atliko du auditus Brazilijoje nuo praėjusiu metu ir dabar e, atlieka e, veterinarinių medicinos produktų e, likučių e, auditą Brazilijos, Brazilijos pagaminto maisto produktuose. Palandžio 8 dieną mes uždraudėme 20 Brazilijos įmonių tarp jų, kurios sukčiavo, eksportuoti į ES. Ir aš pabrėžiau, kad eksportuojant produktus Europos Sąjungoje, ypač svarbi jų e, kokybė. Komisija yra pasirengusi imtis papildomų priemonių, kada reikia. Bet to e, peržiūrėtas es Meksikos globalus susitarimas apima ir išsamų skyrių, kuris yra skirtas e, sanitarijos ir fitosanitarijos klausimams. Komisija vertina pajėgumus Meksikos sistemose ir siekia užtikrinti, kad tik tai ta jautina, kurie atitinka ES reikalavimus, gali būti eksportuojama į ES. Tai reiškia garantuoti, kad visi visi, visi gyvuliai, gyvuliai, iš kurių mes eksportuojama į ES, ne, negavo jokių e, augimo skatintojų ir hormonų. Ir Kalbant apie priekybą, norėčiau pabrėžti, kad komisija daro ką tik įmanoma, kad užtikrintų geresnį rinkos prieigą e, Kinijai. Taikant regionalizavimo principą ir tai yra mano darbotvarkės svarbiausias klausimas. Ir dirbu su komisijos nariais Hogan ir Malstrom siekdamas įtikinti Kiniją laikytis tarptautinių standartų ir laikytis pasaulio e, gyvūnų sveikatos organizacijos standartų. Aš susitikau su Kinijos žemės ūkio ministru, gegužės 27 dieną aptarti šitą klausimą. Komisijos narė e, Hogan e, tarėsi su Kinijos atstovais dėl jautinos mm, importavimo, o vicepirmininkas Katainen kalbėjo taip pat dėl prekybos dialogos su Kinija. Kai aš pradėjau dirbti, buvo trys galiojantis e, veiksmai, veiksmų priemonės e, galiojančias es e, gyvūnų gerovės strategijoje. Turiu pasakyti, kad visi tikslai buvo pasiekti. Trys iš jų ypač svarbus įgyvenant es teisės aktus. Tai yra rekomendacija kiaulių gerovės buvo patvirtinta 16 metais, gairės dėl gyvūnų transporto buvo paskelbtos 17 metais ir e, gyvūnų apsaugos e, skėdimo metu geriausia praktika buvo patvirtinta 17 metais. Komisija pateikė šešias ataskaitas, viena iš jų yra susijusi su ES tarptautinė gyvūnų gerovės veikla, reiškia, kad ES yra lyderis e, įgyvenant gyvūnų gerovės standartų globalių miestų. Taip pat e, yra pabrėžta, kokią rinkos vertę turi produktai pagaminti iš e, gyvūnų, kurių gerovė yra rūpinamasi. E, toliau viena iš ataskaitų buvo susijusi su gyvūnų skardimu. Taip pat įsteigiau gyvūnų gerovės platformą 17 metais, o šių metų kovą komisija paskyrė pirmą ES referencijos centrą gyvūnų mm, geroviai. Dabar norėčiau pereiti prie temos, kuris yra nepaprastai svarbus mums visiems. Kaip žinote, komisija patvirtino naują Europos dienas teikatos veiksmų plano kovai su e, antimikrobiniu mikrobats atsparumu. Kai kurie veiksmai jau buvo atlikti, buvo paskelbta pranažangos ataskaita komisijos svetainėje ir yra nuolat naujinama. Aš e, tikiuosi, kad ir parlamentas savo iniciatyvą paskelbs ataskaitą apie e, veiksmų planą kovoti su mikrobos atsparumu yra bendra pastanga ir parlamentas čia vaidina svarbu vaidmenį. Džiaugiuosi, kad diskusijos dėl naujo ES reglamento apie e, veterinarius produktus diskusijos bus baigtos šią, šį mėnesį, konkrečiai šią savaitę. Abu reglamentai yra būtini e, kovojant su grėsme žmonių ir gyvūnų sveikatai susijusi, kiek tai susijęs su atsparumu mikrobams. Dėkuoju pranešėjai, kuri parengė iš teisės aktą. Es sveikatos e, sistema yra susijusi su išsame teisinė bazė. Na, aišku, ne viena sistema nėra be klaidų ir mes neturim užmygti ant laurų, bet mes visą laiką siekime tobulinti procesus ir įtraukti išmoktas pamokas. Balandžio mėnesį komisija priėmė pasiūlymą apie dėl skaidrumą ir tvarumą vertinant ES e, e, grėsmės maisto grandinėje. Mes turėjome ne būtent šį tikslą. Pasiūlymas tai nėra e, visos e, grėsmės vertinimo sistemos apibendrinimas, bet tai yra tikslinis e, teisės aktas sektorinis teisės aktas siekiant užtikrinti skaidrumą ir tvarumą procese. Pateikiau pasiūlymą valstybėms narėms Agrifiš tarybos kontekste ir Envi komiteto kontekste balandžio mėnesį vyksta konsultacijos ir e, buvo informuota apie komisijos pasiūlymą. Aš norėčiau pradėti viešas diskusijas. Išplatiname e, klausimyną. Pasiūlymas remiasi keturiais pagrindiniais ramščiais. Pirmiausia, užtikrinamas skaidrumas, užtikrinant, kad mokslininkai ir piliečiai turi prieigą prie pagrindinės informacijos, e, kurią vertina Europos maisto saugumo įstaigos staiga pačioje pradžioje. Toliau antras dalykas, siekiant pagerinti kokybę ir patikimumą mokslinių tyrimų naudojimų ir rizikos vertinamą. Toliau e, trečias dalykas, valstybės narės yra įtraukiamas į bendrą struktūrą ir e, steigiama nepakenkti EFSA nepriklausomybei. Tai sustiprina ilgalaikę e, pajėgumą ir galiausiai tai sustiprins bendradarbiavimą tarp komisijos, EFSA valstybių narių, suinteresuotų šalių visuomenės. Mūsų tikslas yra e, patvirtinti šitą procesą ir kad tai būtų baigta 19 e, metų pavasarį. Parlamento parama ir šio komiteto parama yra, ir parama yra būtina siekiančio tikslo. Gerbimas pirmininkė, e, gerbiami nariai, dėkui už skirtą laiką ir tikiuosi, dabar galime pradėti vaisingą ir į ateitį nukreiptą diskusiją ir keistis nuomonėmis. Ačiū labai. Dėkojame. Dėkojame komisijos nariui ir mm, pagal mūsų e, numatytą tvarką koordinatoriams po dvi minutės skirinsime. Pirmasis, ponas Tes. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju komisarui. Deja, jūsų pasisakymo pradžios negirdėjau. Bet žinau, kad jūs kaip komisaras labai gerai padirbėjote ir norėčiau už tai jums padėkoti. Labai aktyviai sekau jūsų veiklą Ir labai džiaugiuosi tuo, kad jūs visada ginate žemės ūkio interesus. Atsižvelgiate į juos ypatingai savo kaip komisaro atsakomybės ribose. Jūs kalbėjote e, mikrobams ir antibiotikams atspari, atsparumą. Nežinau, kaip čia. E, 2011 metais Vokietijoje Mes turėjome tokius antibiotikus, 1700 tonus, 80, 8, 15 metais 815 tonų mm, šiek tiek mažiau buvo antibiotikų sunaudota dėl to, kad buvo imtasi tam tikrų priemonių. Na, o medicinoje, žmonių medicinoje taip nėra. Priešingai. Žemės ūkija darbuotojai žino kada gyvuliams e, duoti antibiotikų bet e, žmonių medicinoje nebūtinai o aš norėčiau kad žmonių sveikatos atveju taip pat būtų nuspręsta, kada tiksliai tuos antibiotikus galima būtų naudoti. Ir ne vien tik tais uh, žemdirbiams priekaištauti, kad jie naudoja antibiotikus. Tuo tarpu man atrodo, kad ten yra tendencija, kad antibiotikų naudojimas mažėja, tuo tarpu, kai atvir... medicinoje žmonių atvirkščiai. 2010 m. spalį Europoje, Strasbūrė, plenarinėme posėdyje buvo pasakyta, kad laikomas yra fitosanitarinių standartų. E, du trečdaliai balsų buvo už tokį pareiškimą. Mes nustatėme ribojimus importui. Mes e, taip pat nenorime, kad tos nuostatos būtų diskriminacinės. Kitaip tariant, mes norime, kad importas neiškraipytų konkurencijos. Aš bent jau tikiuosi, kad savo darbę jūs į tai atsižvelgsite. Ponas Andriju, dėkoju pirmininkė. Jūs ir kiti komisarai dalyvavote e, išsiaiškindami įvairius tenkančius iššūkius. Dėkoju Jums, kad ėmėtės priemonių, kad pateikėte pasiūlymų Mm, susijusių su maisto e, sauga, jie labai naudingi. E, pesticidų komitetas taip pat diskutavo, apie augalus diskutavo, apie pesticidų gamybą ir vyko iš tiesų aktyvios diskusijos, iš kurių paaiškėjo, kad situacija lyg ir gerėja. Mums labai svarbu suvokti, kaip, e, kokia yra bendra padėtis, e, kaip žiūri visuomenė į žemės ūkį. Tai nėra e, kažkoks tai išskirtinis ekonominės veiklos sektorius gyvulių sveikata, žmonių sveikata yra iš tiesų labai svarbios rytis. Ir šiandieną mes turime ieškoti racionalumo bei griežtumo mūsų darbuose ir taikomuose metoduose. Tai turi pasireikšti kiekvieną dieną. Jeigu kalbame apie žmogaus sveikatą, tai yra tam tikri standartai ir yra standartai kalbant apie aplinką. Mes nuolatos keičiamės nuomonėmis ir nemanau, kad mes galime likti nuo šalyje. Priešingai mes ir toliau turime aktyviai dirbti. Tad norėčiau Jums užduoti klausimą dėl skaidrumo. Nes e, būtent e, skaidrumas yra vienas iš aspektų, e, kuris mums labiausiai rūpi, kaip jūs siūlytumėte gerinti mokslinių studijų skaidrumą, kuriomis galima būtų įvertinti riziką. Kitas klausimas, kaip padaryti, kad žmonės turėtų prieigą prie visų šių duomenų. Jūs kalbėjote apie konfidencialius dalykus, ka, tad norėčiau sužinoti, kokie tai yra tie konfidencialūs dalykai, kas yra prieinama, kaip galima pasitikėti, e, kad laboratorijos duodami atsakymai, rezultatai atitinka numatytus europinius standartus. Kaip Jūs galvojate kartu su komisija pagerinti EFSOS veikimą? Jūs kalbėjote apie tai, kad agentūra turi veikti ir jai reikia papildomų lėšų. Pagerinti jos veikimą reikia. Ir paskutinis klausimas. Komisarė, kaip Jūs galvojate pagerinti rizikos valdymą bendrijos lygių? Ačiū. Ir komunikavimą. Klausiau McIntyre. Kolegė McIntyre, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė, už jūsų šios dienos pasisakymą. Jūs kalbėjote apie e, tai, kaip svarbu ES priečiams teikti saugų maistą. Ir pasakojote, kas yra daroma. Kad tai būtų, kad nebūtų naudojami augimo hormonai ir taip toliau ir panašiai. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kaip e, įgyvendiname Europos gyvūnų gerovės strategiją. Tad mano klausimas būtų toks, kaip taikote gyvūnų gerovės standartus mėsai, kuri yra importuojama į ES. Mes norėtume iš tikrųjų e, pasakyti, kad tie standartai ES viduje egzistuoja, užtikrinami, bet kai mėsa importuojama, tai visada kila klausimas, ar tokie pat standartai buvo taikomi auginant tą mėsą. Ponas Des pastabus paskatino mano antrą klausimą. Ir tai yra iš tikrųjų svarbus klausimas susijęs su antimikrobiologiniu atsparumu, antimikrobiniu atsparumu ir atsparumu antibiotikams. Mes kalbėjome apie komisijoje veikiančią apie tam tikrą komandą veikiančią Europos komisijoje. Sakoma, kad ta komanda dirba įtikinėdama žmonės elgtis tvarkingai, net jeigu teisės aktais nėra sureguliuoti vieni ar kiti dalykai. Dėl antibiotikų prirašymo žmonėms ES kyla tam tikrų problemų. E, tačiau pradėjus taikyti tam tikras priemonės, dviem milijonai sumažėjo antibiotikų receptų išrašymas. Tai gal, ko gero, šita komanda, kuri veikia Europos komisijoje, tą patį galėtų nuveikti ir maisto saugos rytyje, sumažinant antibiotikų kiekius, kuriuos gauna gyvūnai. Kolegė Lohbilė, prašau. Dėkuoju. pesticidų komitete mes jau kalbė, kalbėjome su jumis, labai esu už tai dėkinga. Būtent kalba eina apie e, pagrindinius teisės nuostatas e, susijusias su maisto produktais. E, tai yra labai svarbus klausimas ir visi tą pripažino. Dėl afrikinio keulių maro. Mūsų ūkininkai labai dėl to susirūpinę. Ir jūs žinote, tai aš tikiuosi ir visi mes tikimės, kad viskas funkcionuos taip, kaip numatyta. Deja, nesu dėl to tikra. Buvo imtasi prevencinių priemonių, jau jų buvo laikomasi. E, praeitą savaitę Strasbūrė intergrupėje e, kalbančioje e, gyvūnų gerovės pasisakančio gyvūnų gerovės klausimais, mes svarstėme gyvų veršiukų pervežimo klausimą. Jūs taip pat uždavėte klausimą šio, šią temą. E, gyvų gyvūnų vežimas į skerdyklą Europoje turi būti uždraustas. Kai transportas kerta sieną, jau tada nieko nebegalima garantuoti, geriau eksportuoti mėsą negu gyvus gyvūnus iš tiesų e, labai griežti gyvūnų gabenimo yra standartai ir taisyklės. E, be anestezijos negalima skersti gyvūnų. E, tai būtent tą linkmę reikėtų galvoti ir dirbti komisarę. Lygiai taip pat pasakyčiau ir apie atsparumą antibiotikams. Čia jūsų planas puikus. Šitą pripažįstu, tačiau kalbant apie gyvūnus, kurie yra veisiami, reikėtų nustatyti, kaip jiems yra skiriami antibiotikai, kaip yra skiriami antibiotikai šiems gyvūnams ir kaip skiriami antibiotikai naminiams gyvūnams, tokiems kaip šunys ir katės. Nes ar gali jie pa, pa, pasakyti, kokie ir kokiais atvejais naudojami antibiotikai? Me. Uh, uh, Labai ačiū. Na, aš kalbu dažnai daugelį progų. Ir jūs mėginate mus užtikrinti, kad tai, kas importuojama iš Brazilijos ir kiti produktai, kurie bus importuojami iš Brazilijos, tai nežinau, ar jūs galite įtikinti, nes kartuojame tas pats, kad 100 procentų fizinių patikrinimų, mikrobiologiniai patikrinimai, bet mes čia turim ataskaitą ir aš manau, kad jūs apie, žin, apie tai žinote. Po apsilankimo Brazilijoje paaiškėjo, kad Brazilija nesilaiko tokių pat standartų kaip ES gamintojai. Ir Europoje e, skerdiklas turi e, pildyti žurnalą kiekvienam gyvūnui, bet taip nebuvo e, ten, kur mes lankėmės, nes yra tik tai įrašai žurnale grupių gyvūnų ir kiek yra paskirsta per vieną dieną, neįmanoma sekti mėsos individualaus ūkio, iš kur tas gyvūnas, kur gyvūnas užaugintas. Taigi, koks tikslas kalbėti apie atsakomumą nuo pat pradžios e, čia Europos Sąjungoje, kur kiekvienas ūkininkas e, e, dirba ir, ir, ir ties kiekvienu, kiekvienu gyvuliu dirba keli žmonės, tai yra reikalavama kiekvienos detalės, bet yra kita sistema, kur žmonės nesilaiko tos pačios sistemos, jūs girdėjote apie tai anksčiau, bet tiesa, kad, kad, kad mes taikom standartus, o importuojam kažką iš tokios vietos, kuri visaiškai nesilaiko tokių pat standartų. O kai gyvūnų gerovės, ar jūs e, stebėsite gyvūnus Brazilijoje ir kitose šalise ir užtikrinsit, kad, kad ten su jais gerai elgiamas, ar bus kameros, ar, ar mikroschemas, kaip stebėsit Taigi atsakymas yra niekaip nestebėsit. Taigi tiesiog yra mėginama išsisukinėti. Daug kartų sakė, bet kažin ar jūs girdėjot, panas Ausling. Ja, Dėkoju. Aš irgi norėčiau pradėti nuo Brazilijos klausimo. Esu lankęsis toje šalyje. Ir ten mačiau, kad toje šalyje labai turi europinių standartų. Ir atrodo, mes valgome tą mėsą pilną burną importuotą iš Brazilijos, net jeigu normos numatytos Europoje ten ignoruojamos. Ir mėsa įvežama lyg niekur nieko. Meksikoje irgi standartai, tos visos normos netokios kaip mūsųse. Ir iš ten mėsa importuojama. Tai nėra kliūtis, atrodo vyko ilga diskusija dėl glifosato ir manyčiau, kad reikėjo tos diskusijos, bet e, Brazilijoje glifosato naudojama dešimt kartų daugiau ir tie produktai ten užauginti patenka ES rinką. Tad manau, kad e, kai kalbame apie patikras, turime elgti sąžiningai, turime pasakyti, kas ir kaip. Grįžkim prie pesticidų. Žinote, kad trys neonikotinoidai buvo uždrausti dar pavasarį 2016 metų. Ir tai, sakyčiau, buvo labai sėkmingas žingsnis. Tačiau yra reglamentai ir kitos taisyklės, kurios numato išimtis. Rumunijoje ar Belgijoje, pavyzdžiui, buvo paprašyta išimčių. Tad kokia tos sistemos logika? Uždraudžiami tam tikri neonikotinoidai ir staiga atsiranda išimtis. Tad kaip norima elgtis iš tikrųjų, ar ruošiamasi kaip nors e, spręsti tą problemą, nes juk tų išimčių gali pradėti prašyti visi. Kitas dalykas - skaidrumo iniciatyvos. Jūs ėmėtės e, čia tam tikrų žingsnių ir mes to galim tik pasidžiaugti. Tačiau paprastai detalėse slypi visi keblumai. Įmonės jums sako, na taip, taip, taip, e, skaidrumas viskas gerai, tačiau juk turi likti ir kažkokių pramonės ar verslo paslapčių. Tad kaip EFSA E, maisto saugos agentūra gali tinkamai veikti. E, sakote, kad ten reikia daugiau nepriklausomų ekspertų, daugiau išteklių, tačiau kaip to pasiekti? Ir atrodo, nėra pakankamai nepriklausomų ekspertų, kurių paslaugomis EFSA galėtų naudotis, tad ką daryti? E, dėl veterinarinių vaistų dar vienas klausimas. Mes priėmė reikiamą teisės aktą, plačia balsų daugumą, kalbėjome apie antibiotikus Tačiau manau, kad reikėtų pasižiūrėti, kokie kiekiai e, tų antibiotikų yra panaudojami ir kokio tipo gyvūnams jie yra skiriami. E, ponas Egniu. Na labai ačiū, aš turiu paukštininkystės ūkį e, ir pirmiausia, e, klausimai, atsparumas mikrobams ir kolegas minėjo mano nuomonę, tai yra didžiausia problema, su kuria susidurėme žemės ūkyje ir reikia sustabdyti sustoti ir nebenaudoti tų vaistų, kad žmonės ne, negautų tų likučių. Ką galim padaryti? Gera galimybė, biosaugumo infrastruktūros yra galimybė ir kalbėjau su veterinarais, jie kalba biosaugumas, biosaugumas tai mažinti ligas, bet infrastruktūra turi būti rimta ir ji yra brangi. Taigi skatinčiau, kad komisija turėtų pagalvoti šiek tiek plačiau ir, ir laukinių paukščių, kurie yra, toleruoja tas problemas ir yra taip pat genetinės inžinierijos galimybės suma, išmušti kai kurios svarbiausias genus iš naminių paukščių piliečių, tai tikrai reikėtų įveikti tą siaubas vadinamą GM. Ir jeigu ūkininkai tikrai nusprendžia eiti tokiu keliu, tai aš tikrai neduosiu savo paukščiams jokių vaistų ir jeigu susidursiu su problemams, tai bus e, finansinių problemų. O kitas paukštininkystės klausimas yra paukščių gripas. Jūs neminėjote, bet kartais kai kurios atmainos paveikia ir žmonės, tai gali būti labai rimta. Vėlgi, ir laukiniai paukščiai, kurie susirga paukščių gripu, bet pasveiksta. Taigi reikėtų žiūrėti į, į tuos genus ir žiūrėti, kad mūsų paukščiai neužsikrėstų. Ir e, yra investicijos daromas, bet yra problema. Gyvūnų gerovės atstovai nori, kad paukščiai nebūtų įskaičiuoti. Ir paukščiai tie, kurie vaikšto laukia, jie gali greičiau susirgti paukščių gripu. Ir ar bus kažkokių galimybių, e, kažkokių tinklo, tiklams, kad, kad paukščiai galėtų būti laukia, bet neužsikrėstų. Na ir aš norėjau pasiūlyti, kad 40 procentų BŽP biudžeto būtų skirta klimato veiksmams, bet e, didelė dalis eina tai, tam, ką aš ką tik apibūdinau. Na, kaip sutarėme, e, dabar paprašysim, kad ponas komisijos narys atsakytų iškeltas klausimas ir problemas ir paskui bus galimi parlamento nariams užduoti klausimus individualiai. Taigi prašome. Thank you, thank you Dėkoju. Ačiū už Jūsų išvalgas išsakytas dėl bendros žemės ūkios politikos ir lėšas, mano atsakymas būtų, atsakymas būtų paprastas. Tas proporcijas turėtų nustatyti Europos parlamentas ir taryba. Tad kviečiu susipažinti su realybė. Bet ne viskas labai paprasta. Su paprastinimai paprastai sukuria kolegos daug problemų. Dėl to turime elgtis nuosekliai. Tad pradėkime nuo pirmo klausimo. Pirmasis klausė ponas Des. Jūs Minėjote puikius pavyzdžius. Vokietijos atvejus apie tai, kaip sumažėjo antibiotikų naudojimas. Daug valstybių narių daro lygiai tą patį. Tai yra puikus pavyzdys. Ir tai yra pavyzdys to, kaip mūsų primtos priemonės, mūsų veiksmų planas sveikatos rytyje yra e, tinkamai gyvendinamas ir veikia mažinant antibiotikų naudojimą. Dabar yra naujų priemonių, jos mūsų rankose. Ir čia galima paminėti galimybės įgyvendinti naujų veterinarinių vaistų reglamentą, taip pat vaistinių pašarų įvairias nuostatas ir panašiai. Jūs teisingai kalbėjote apie žmonės ir jų sveikatą. Kai buvo Kai buvo paimtas antimikrobiologinis veiksmų planas, mes priėmėm taip pat ir gairias, kaip žmonėms turėtų būti skiriami nar, e, e, antibiotikai. Ir dėl to, tai ir tas planas buvo patvirtintas praeitais metais, mes manome, kad žmonėms turi būti greit atliekami diagnostiniai testai kad mūsų bendrosios praktikos gydytojai iš karto turėtų uh, įrangą, kuri leistų labai greit nuspręsti, ar žmogus kenčia nuo viruso ar nuo bakterijos. Ir nemažai lėšų buvo skirta tam. Dabar galime pasakyti, kad tai buvo tas žingsnis, kuris iš tiesų padeda diagnozuoti susirgymus mūsų e, bendros praktikos gydytojams. Vakcinavimas yra vienas iš pirmųjų žingsnių, teisingų žingsnių reikiamą linkme. Atsiranda naujų galimybių, aišku, gerinti mūsų veiksmus. Pavyzdžiui, kai kalbame apie gripą. E, Mes turime vakcinų, kurių dėka galima sumažinti sergančių skaičių. O jeigu žmogus serga gripu, po kurio seka uždegimai, vėl reikia naudoti antibiotikus. Tad labai svarbu yra kalbėti apie turimas vakcinavimo priemonės ir efektyvų jų naudojimą. Turime tokių grįžtų rodiklių, ligoninių kontrolės nuostatų ir antibiotikos leidžiama naudoti tik išrašytus pagal receptą. Tai padeda kovoti su pernelyg gausių antibiotikų naudojimu žmonėms. Mes ir toliau tas priemonės įgyvendinsime, kad jų vartojimas mažėtų. Na ir paskutinis dalykas yra štai koks. Dabar mes kreipiamės į valstybės narės ir prašome pabaigti renkti nacionalinius veiksmų planus iki metų pabaigos kad mums būtų pristatytos, e, pristatyti būdai, kaip nuosekliai susijęti europinius ir nacionalinius veiksmų planus, kad būtų galima siekti bendrų visiems tikslų ir visiems atlikti jiems tenkantį darbą. Andriu minėjo klausimus. Dėl bendrų maisto teisės aktų e, poveikį, skaidrumą, apie poveikio analizės, kurios gali būti reikalingos. ir apie galimybės, kad tos studijos būtų atliekamos viešai nepriklausomų ekspertų apie valdyseną taip pat buvo užsiminta ir galimybės mokslinius gebėjimus stiprinti ir buvo klausima, kaip mes kontroliuojame laboratorijas. Pirmiausia, jūs nupiešėte platų paveikslą, paminėdama žemės ūkio, maisto ir sveikatos sąveiką. Tai yra tie dalykai, kurie iš tikrųjų, iš tikrųjų yra susiję. Mes siūlome iniciatyvas bendrai žemės ūkio politikai ir sakome, kad maistas turi būti gaminamas sveikas. Tai būtų uh, labai, todėl būtų labai svarbu, kad valstybės narės turėtų mytybos nuoseklės politikas, kad jos būtų taikomos vaikams, paaugliams. Tos priemonės yra mūsų rankose. Valstybės galėtų parengti uh, aiškius konkrečius nacionalinius mytybos planus, galėtų atkreipti suinteresuotų subjektų dėmesį į tai, kaip turėtų būti ruošiamas maistas, kaip jisai turėtų būti gaminamas ir koks jis turėtų būti, kad žmonės galėtų jį įpirkti. Bet čia, aišku, dabar ir valstybės narės turi pasižiūrėti, kaip galėtų jos šios klausimus sutvarkyti. Dėl skaidrumo. Europos komisija siūlo, kad visos studijos ir gaunama EFSOS informacija rizikos vertinimui būtų e, vieša ir kad tas viešumas būtų užtikrinamas automatiškai, kad jau labai ankstyvoje proceso stadijoje viskas būtų skaidru ir aišku. E, kai kuri informacija gali būti slapta ir paliekta slapta tam tikromis teisinėmis aplinkybėmis, tai apibrėžiant, E, svarbu taip pat intelektinę nuosavybę tinkamai apsaugoti ir atsižvelgti į reikalavimus, kurie egzistuoja kai kuriuose sektoriniuose teisės aktuose. Tačiau turime ir pozityvių kriterijų sąrašą ir dabar jau bus lengviau aiškesnius kriterijus parengti, kalbant apie konfidencialumą. EFSA turi teisę vertinti visus dokumentus ir paskui patikrinti situaciją. Jeigu kažkas netitinka tų kriterijų, EFSA iš karto atvirai visą tai turi paskelbti. Studijos turi būti skelbiamos viešai, lengvai pasiekiamos elektroniniu formatu. Ir kaip jau sakiau, duomenų ekskluzivumas ir asmens duomenų apsauga bei intelektinės visuomenės apsauga turi būti esminiai dalykai, kurių turi būti paisoma. Siūloma taip pat padaryti tam tikrus pakeitimus pagalbos teikimo sektoriuje. Mes kalbame apie visą maisto grandinę čia, ne tik apie pesticidus, kuriuos jūs paminėjote. Ir mes, kai kalbam apie skaidrumą, mes kalbame apie visą maisto grandinę. Ne tik apie tuos, kurie gamina pesticidus ar maisto priedus. Manau, kad viskas turi būti įgyvenima nuosekliai, logiškai, teisingai. Kai dėl prieigos prie duomenų, prie e, žaliavinių duomenų irgi prieiga turi būti užtikrinta išskyrus teisės e, nuostatomis apibrieštas aplinkybės. Jokių abejonių dėl tos skripties pasirinkimo nėra. Dėl valdysenos mes pagerinom valdyseną ir dabar yra galimybių iš pramonės įmonių, nevyriausybinių atstovų ir parlamento e, gavu, gavus e, tam tikrus vertinimus, į juos taip pat turbūt atsižvelgia, atsižvelgiama. E, tai čia irgi turi būti nustatyti kriterijai, reikalavimai dėl interesų konflikto ir panašiai turi būti užtikrinti kaip kitais atvejai, kaip ir kitais atvejais. Ir taip pat noriu pasakyti, kad privačių ir viešų interesų konfliktų turi būti vengiama visais atvejais. Papildomai siūloma į naują daugiametę finansinę programą įtraukti papildomą pagalbą 62,5 beveik milijonai eurų kasmet gaus EFSA. Ir be abejo, dabar sprendimą turi priimti teisėkuros proceso dalyviai. Jeigu jūs patvirtinsite tokį sprendimą, taip ir bus. Bet taryba ir parlamentas čia turi priimti sprendimą. Ir be abejo, Tai labai pagerins EFSOS finansinius gebėjimus, jie galės priimti papildomų žmonių į darbą ir turės galimybę papildomai samdyti mokslininkus. Ne tik iš valstybių narių pasiūlytų sąrašų, bet ir kitus mokslininkus bus galima samdyti. Pone Makintair pateikė klausimą, kaip mes galime pritaikyti gyvūnų gerovės standartus trečiosioms šalims. Noriu pasakyti labai aiškiai. Kadangi ES vysto aiškias veiklas e, pasaulinėje gyvūnų gerovės užtikrinimo organizacijoje, tai gyvūnų gerovės standartai e, vystosi plačiai jau globaliu lygiu. Jie nėra tokie pažangus kaip mūsų ES standartai, bet įvairios šalis dabar, jau sakoma, turės pasiekti naujų e, standartų, siekti naujos pažangos. Antra, egzistuoja dvi šaliai susitarimai šios rytyje. Mes teikiame pagalbą vidurinių rytų šalims, mokome pareigūnus to šalies, kad jie sektų kvalifikuotai, kaip yra gyvendinami gyvūnų gerovės standartai, kaip jie gerinami. Pavyzdžiui, gyvų, gyvūnų pervežimo klausimas ypač aktualus yra vidurinių rytų šalyse. Be abejo, ten turi gerėti e, gyvūnų gerovės reikalai. Prekybos susitarimai yra dar vienas svertas. Ten yra numatytas skyrius, kur kalbama apie gyvūnų gerovės užtikrinimą. Kaip ponas Hausling e, paminėjo Merkosūro, štai pavyzdžiui, valstybės. Tai yra puikus pavyzdys. Jie sutiko įtraukti e, mikrobiologinio atsparumo nuostatas į susitarimą. Tai yra tas susitarimas, kuris yra susijęs su teisėmis nuostatomis. Mes čia kalbame apie dvipusį, susit... dvipusį susitarimą. Aš negaliu uh, uždrausti importo ES kai kurių produktų ir sakyti, kad tik ES produktai turi būti eksportuojami visą pasaulį. Netaip viskas veikia. Mes tiesiog turime e, vykdyti švietimo programas e, sveikesnės mytybos labui maisto gamybos veikesnio labui. Mes siunčiame savo ekspertus, kad jie dirbtų kartu su kitomis tomis šalimis, su kuriomis bendradarbiavome, kad jos galėtų žymiai pagerinti gyvūnų gerovės standartus. Aš norėčiau, kad ir jūs padėtumėt skleisti mūsų žinę e, savo šalių ūkininkams, e, savo šalies piliečiams. Papasakokite, ką mes veikiame. E, ką mes propaguojame plėtodami dvišalius santykius. Europos komisija ne, tai nereiškia, kad nieko neveikia šioje srityje bendradarbiaujami su trečiosiomis šalimis. Nereikia mane rodyti pirštu kaip į kokį blogietį, kuris leidžia viską trečiosiom šalims. Ne, aš nesu vienintelis blogas veikėjas. Tiesiog visiems mums reikia suprasti, kokie sudėtingi yra klausimai susijęs su gyvūnų gerovės užtikrinimu. Pone Makendair taip pat kalbėjo apie mikrobiologinį atsparumą ir elkseną tam tikrą. Aš žinau, kad Junktinė karalystė yra pasiekusi daug šios rytyje, kitose šalyse taip pat taikoma panaši praktika. Dabar turime sveikatos tinklą tokį, kurį sudaro visų valstybių narių atstovai ir tame tinkle diskutuojam apie daugybę dalykų ir konkrečiai apie tai, kaip skleisti gerą praktiką aplink mus. Todėl mm, svarbu pabrėžti, kad tas projektas yra sėkmingas. Ponas Müller klausė apie keulių marą afrikinį. Ir apie gyvų gyvūnų pervežimo problematiką. Afrikinis keulių maras pirmiausia. Europos Sąjungoje tai yra labai rimta problema. Dabar Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Čekijos Respublika, Vengrija ir Rumunija kenčia nuo tos problemos. Ten buvo aptiktas afrikinis keulių maras. Tiek uh, tarp keulių ir, ir šernų. Ta lyga yra paplitusi kai kuriuose šalise, kai kur tik tarp laukinių ar naminių gyvūnų. Tai štai, e, svarbus čia yra žmogiškasis faktorius, nes ne tik šernai yra probleminiai. Jeigu mes esame nepasirengę tos problemos spręsti, e, jeigu žmogiškojo faktoriaus svarbos nekeliam, Tad situacija yra sunkiai, rezultatų sunku pasiekti. Bet mes kas pusmetį rengiame aukšto lygio ministerinius susitikimus šiuo klausimu. Konkrečios komandos dirba vietose su valstybėmis narėmis, jums padedama tas problemas spręsti. Mes gyvūnų gerovės strategiją peržiūrime kas tris mėnesius. EFSA prašymą, kad atliktų vertinimus reguliarius kad būtų atliekama šernų, atliekama šernų populiacijos vertinimas Europoje, kad būtų siūlomi metodai, gal ne tik medžioklė, bet gal, sakome, jau yra naujų metodų ir laukiame atsakymo dabar iš EFSA, laukiame jų patarimų ir konsultacijų. Žinoma, saugumo priemonės yra reikalingos. Griežtos priemonės buvo įgyvendintos. Ir Jau sakiau, kad mes ėmėmės tam tikrų žingsnių, kad lygos plėtimas būtų sustabdytas. Daug dirbame su kaimynais - Ukraina, Moldova, Baltarusija ir Rusija. Nes situacija ten yra dar rimtesnė negu ES. Ir reikia suprasti, kad jeigu neturėsim galimybių parengti bendras strategijas ir jas derinti, bus labai sunku sustabdyti šios lygos, o ir kitų lygų plitimą. Taigi aktyviai veikiame šios rytyje. Į Baltarusiją vyksime vasarą, sustiksime su pareigūnais ir aptarsime Baltarusijoje šį klausimą. Taip pat buvo kalbėta apie gyvų gyvūnų transportavimą. Ir e, galiu pasakyti, jog žinau, kad kai kas patarė kad reikėtų sustabdyti gyvų, gyvūnų eksportą į trečiasią šalis. Atleiskite, bet tai nėra įmanoma. Nėra tam jokių teisinių priemonių, nei ekonominių priežasčių. Egzistuoja tam tikri standartai ir jeigu ir mes turime jų laikytis, mes prašome visų suinteresuotų subjektų tų standartų laikytis atliekame labai griežtą kontrolę susijusią su gyvūnų gyvų pervežimu. Tas, tai tai nėra lengva, vasara ypač sunku, nes daug yra eksportuojama gyvūnų, prašome visų valstybių narių bendradarbiauti, pasižiūrėti, kaip būtų galima e, pakoreguoti eksporto veiklą, kad nebūtų kuriamos problemos ten, kur infrastruktūra E, nėra išvystyta, kaip kapitono Andrėjevo problemos atvejus Bulgarijoje. Žinoma, neįmanoma gal, kad visos valstybės narės vienu įpu įgyvendintų visas numatytas taisyklės, tačiau mes prašome prisimti atsakomybę. Dabar dėl teismų sprendimų. Mums dabar yra absoliučiai aišku, kad turime laikytis Teisingumo teismo sprendimų. Ir mes turime kreiptis dar kartą valstybės narės, kad būtų gyvendinama Teisingumo teismo nutartis dėl gyvūnų skerdimo. Jeigu gyvūnai yra skerdžiami pagal religinės tam tikras tradicijas. Tik norėčiau pasakyti, kad mes nuolatos diskutuojame apie tai su valstybėmis narėmis, kalbame su jomis apie gyvų gyvūnų pervežimą. Ministrams esu išsiuntęs raštus, prašydamas pagerinti kontrolę susijusiu su gyvų gyvūnų pervežimu. Mes pristatėme pranešimus e, šią temą, sulaukėme taip pat ataskaitų iš valstybių ir mes Dabar diskutuojame gyvūnų gerovės platformos lygmenių. Kolega Flagadan klausė apie klausimus susijusius su importu iš Brazilijos. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, kad ES importo sistema užtikrina labai aukštą e, apsaugą nuo rizikos. 20 Brazilijos įstaigų yra traukta į, į, į sąrašą, kurių produktai importuojami Europos Sąjungą. Tai yra tas sąrašas, kuris leidžia geriau apsaugoti ES vartotojų interesus. Mes nuolatos atliekame patikras, mes e, nepridedame prie to sąrašo jokių naujų regionų ar įmonių, kurių produkcija turi leidimą būti importuota ES. Mes kaip Europos komisija galime imtis visų teisinių veiksmų e, gyvūnų sveik, e, žmonių ir gyvūnų sveikatą Europos Sąjungoje užtikrinti. E, bet mes turime pateikti rimtus argumentus, jeigu norime stabdyti importą produktų iš Brazilijos. Mes nuolatos palaikome kontaktus ir E, Siekime, kad importas iš Brazilijos produktų būtų daug skaidresnis. Dirbame su šia šalimi, kad tenikščiai standartai gerėtų. Ponas Hoisling klausė apie pesticidus, glifosatus ir eilę kitų dalykų. Brazilijos, sakėte, glifosato naudojama daug daugiau negu ES. Tačiau, kai kalbam apie vertinimą, apie aktyviasias medžiagas, apie galimybę nuspręsti, kas genetika, kas ne, mes, ar kas yra tvarus pesticidų naudojimas, tai valstybės narės šioje srityje turi numatyti priemonės. Svarbu, kad pesticidų nebūtų naudojama pernelyg daug e, kai su Merkosur šalimis diskutuojame, būtent apie tai pirmiausia kalbame. Kalbam apie taisyklės konkrečias. Tačiau be abejo, sunku yra tas priemonės įdėkti. ES turime daug problemų su pesticidais. Dabar siūlome keturis pesticidus išbraukti, nes manoma, kad jie žmonėms yra nuodingi. Tačiau valstybės narės nusprendė nebalsuoti. Tad sutarimo kol kas nėra. Tik, kad, pavyzdžiui, mes turime problemų dėl kaper medžiagos, kuris naudojamas ekologinėje žemdirbystėje. Tai tikrai labai sudėtingas klausimas. Leiskite pridurti, kad Europos komisija labai nuosekliai kalba apie šiuos visus klausimus. Jūsų požiūris yra iš tikrųjų svarbus, nes svarbu išsiaiškinti, kaip modernes technologijas panaudoti, pavyzdžiui, kovoje su endeminiais virusiais. Nes, pavyzdžiui, virusas iš Arkties atkeliauja į mūsų šalis tai ir paskui uh, jį išplatina, pavyzdžiui, skrendantis paukščiai, jie iš, išplatina paukščių gripą. Tad būtų verta iškelti klausimą, ką mes galime padaryti. Ar būtų galima tos virusus išlaikyti endeminėse zonose. Tam reikia naujų priemonių ir naujų tyrimų. Mes kreipėmės į socialinio vystimosi sektoriaus kolegas kad būtų išsiaiškinta, kaip mokslininkai galėtų mums pateikti efektyvesnių priemonių ar naujų vakcinų nuo paukščių gripo. Tai nebra paprastas klausimas. Kaip buvo pasiūlyta bendra žemės ūkio politikai sumažinti lėšas, kad galima geriau kovoti su klimato kaita, jūs čia iškėlėte savo iniciatyvą. Tai yra jūs, dėl jūsų siūlymas, aš jūsų nuomonį nepritariu. Dėkuoju. Dabar greitai perikime prie e, galimybės parlamento nariams užduoti klausimus. Pirmiausia, pirmas sąrašė buvo ponas Petilė, atrodo. Ne, vis dėlto ponė Aguilera. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Jums, komisarė. Buvo labai intensyvus pranešimas, daug temų, atrodo, nieko nepraleidote, nieko nevengėte. Mm, atrodo, kad iš tiesų ruošiama e, labai neblogi įstatymai tiek kalbant apie veterina, veterinariją, tiek apie e, mediciną e, ir kalbant apie mikrobinį atsparumą. E, viskas turėtų čia būti gerai. Aš norėčiau trumpai priminti, nes labai nedaug laiko turime. E, kad turime importo kontrolės sistemą. Ir ši importo kontrolės sistema labai didžiulė. Man susidaro toks jausmas, kad sektoriuje, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje mm, visi Visi galvoja, kad situacija priešingai Manau, kad mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip spręsti Afrikos problemą. E, dėl citrusinių vaisių įvežimo. Dėl citrusinių vaisių įvežimo. E, labai teisingai viskas išaiškinta apie skaidrumą, apie maisto grandinę, viskas čia yra labai gerai. EFSA irgi dirba gerai, Bet reikia, kad ji taptų skaidresnė ir kad visi socialiniai dalykai, su kuriais susidurėme, būtų skaidresni. Dabar manau, kad reikia naujų kažkokių tai priemonių, kurios kainuos milijonus eurų, e, kad EFSA taptų skaidresnė. Ačiū. Caputo. Grazie, grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare il, il... Maputo. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisarui Andriu Kaičiu už pranešimą, o taip pat už tai, kad atėjo pas mus. Praeitą savaitę mm, jau diskutavome ir konstatavome, kad reikia tempą šiek tiek pagreitinti. Prieš keletą mėnesių uh, kalbant apie kai kurių medžiagų jautrių vertinimą, mes ne iki galo sutarėme. Sakykime, e, GMO fitosanitariniuose produktuose glifozatas ar tai, kaip e, naudojami yra įvairūs endokrininiai perturbatoriai. labai svarbus EFSO studijos, spargios EFSO studijos šiuo atveju, e, šiuo atveju. Europos piliečiai reikalauja didesnio skaidrumo. Daugelis šių studijų yra finansuojamos pačios pramonės. Būtų labai svarbu ir naudinga tokią taisyklę pakeisti, nes ne suinteresuotieji asmenys turi studijas e, finansuoti mes turime tapti kaip galima skaidresniai savo piliečių atžvilgių. Ponas De Castro, ačiū komisarė, ačiū Jums pirmininkė, ačiū visai komandai, kurie atlieka tokį didžiulį darbą. Mano klausimas labai tiesioginis ir susijęs jisai su žymėjimo sistema. Jūs tikriausiai žinote, kad komisija nusintė studiją e, dėl e, tam tikrų etikečių su ugnies atvaizdu, trispalvės ugnies atvaizdu. Ta ugnis gali būti žalia, raudona, dar kažkokios spalvos. Man atrodo, kad tai nėra, e, nėra e, labai korektiška. Reikia tiesiog informuoti piliečius, o ne kondicionuoti taip reikės. Man atrodo, kad mes pasiekėme tokį momentą, kai reikia įvesti aiškias indikacijas, iš kur yra kilę gyvūnai, pirminė medžiaga, kaip jau yra nubalsuota plenarinėme posėdėje ir kaip e, rodo valstybių narių praktika, kurios įsivedė e, privalomą kilmės nurodymo sistemą. Pone Garcija, labai įdomi šio vakaro, šios popietės sistema. Jūs kalbėjote apie e, importo į trečias valstybės keliamą riziką. Ar e, reik... E, buvo kalbama apie reglamentą ir įvairias nel... stichinės nelaimės susijusias? Komisija buvo pažadėjusi, kad bus sukurtas uh, uždraustų produktų ir medžiagų sąrašas. Ką ji dabar galėtų pasakyti šiuo klausimu, ar buvo toks sąrašas sukurtas? E, dar norėčiau paklausti, ką komisija žino apie e, e, šios lygos plitimą. Ir dar norėčiau pasakyti, kad labai nusivyliau, jog komisija nesupranta, koks svarbus yra klausimas vadinamasis food defense. Mes turime mažoms ir um, vidutinėms įmonėms padėti eksportuoti, um, bet dabar šios kadencijos um, metu nieko, nieko nepavyko padaryti. Ar komisija kels klausimų, kaip galima tą būtų padaryti kitos kadencijos metu? Kolega Erdos, ponė komisarė, jūs turbūt nenustepsite, kad noriu iškelti klausimą dėl medaus. Tai yra trečiasis pagal falsifikavimo skaičių produktas. Iš trečiųjų šalių įvežamas medus, ypač iš Kinijos, yra labai falsifikuojamas. Iš Kinijos net 20 procentų jų pas mus patenka padirbto, falsifikuotų. Ponas Dekastro irgi yra kėlę šį klausimą. Kol šios problemos neaptarsime direktyvoje ir nenumatysim priemonių, kol to klausimo nekelsime, tol problemos neišspręsime, ponia komisarė. Mums liko metai bendro darbo, ar, mat, ar manote, kad reikėtų pakeisti direktyvą šią temą? Ar esate numatęs keisti šios ryties teisės aktus, nes kalbame apie labai rimtą klausimą? Ačiū, ponia pirmininkė. Pone komisarė, Europos, ar Europos komisija pagalvoju apie kokį nors kokybės ženklą, kuris būtų skiriamas e, skerdimui įvertinti. Pavyzdžiui, kai mėsa šaldyta ar sušaldyta e, e, importuojama, būtų puiku žinoti, ar jinai buvo užkrėsta salmonėlėmis ar ne. Tad ar yra numatyta, kad būtų koks nors ženklas, kuris būtų, pavyzdžiui, skirtas mėsai, kad uh, būtų tuo būdu geriau apsaugoti vartotojų interesai. Dabar dėl vaisių ir daržovių iš trečiųjų šalių kontrolės dar noriu paklausti. Kai herbicidais tai ir pesticidais purškiami tie e, vaisiai ir daržovės, kurie uždrausti ES. Aš jau esu klausęs apie tai. Jūs sakėte, kad galimybių tikrinti yra, kad tai daro valstybės narės ir kad kai tik tie produktai kerta mūsų sienas, galima tikrinti tuos produktus ir tuomet tą importą uždrausti, jeigu kažkas yra ne taip. Mes sulaukėme kritikos, atrodo, ir tos priemonės buvo atsimtos pasiūlytos, tad kaip ketinate saugoti vartotojų interesus dabar. Ir man atrodo labai svarbu, kad būtų užkirstas kelias konkurencijos iškraipimui. Ačiū, ponas Mefta. Dėkoju. Pone pirmininkė, pone komisarė, pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų siūlymą, uh, užtikrinti geresnį skaidrumą. Tai yra geras dalykas, bet tai kritikos nesustabdys nes vien simptomiškai viską reaguoti nepakaks, nes e, situacija daug rimtesnė negu gali pasirodyti. Pavyzdžiui, vis dažniau matoma, kad Mokslininkai sako, kad produktas geras arba blogas, kad rizika yra arba nėra, bet kai tik leidžiama tam produktui patekti į rinką, žmonės gali pradėti reikšti kritiką dėl leidimų išdavimo. Ar čia nereikėtų mokslininkus kaltinti? Tuo pat metu tai galėtų būti šiek tiek dviveidiška situacija, kadangi juk ne, kad mokslininkai kartais jaučia spaudimą ir negali paskelbti visiškai objektyvios nuomonės, nes tas rezultatas gali atsakykiams asmenims parodyti netinkamas. Tad mes, kaip politikai, turime būti labai atsargus, kai baksnuojame pirštų į mokslininkus. Jeigu nebus mokslininkų, nebus mokslinių duomenų, tai tuomet kils rizika susidurti su problemomis. Nežinau, ką mano kolegos apie tai. Aš nesu toksikologas, neturiu šioje srityje jokio išsilavinimo, kartais net pavadinimų nežinau tuos visos mokslinės nomenklatūros dalykų. Tad e, man vis tiek šis atrodo labai rimta ponas Padau. Ačiū. Be abejo, EFSA finansavimas geresnis būtų galimybė sulaukti objektyvesnio EFSA elgesio. Tai leisų suprasti, kas vyksta vietose, ypač kai kalba apie glifosato naudojimą. Kiaulių maras. Aš esu buvęs žemės ūkio ministru tuo met, kai buvo rastas uh, Estijoje keulių maro žydinys. Aš esu senas karišio fronto, prisimenu, kokios priemonės tuomet buvo pasiūlytos. E, jūs galbūt galėtumėte mums paaiškinti, kas vyksta, kokios veterinarinės priemonės yra taikomos, kiek jo tos priemonės buvo sėkmingos kovojant su keulių maru. Ir kai kurių vaistų vartojimas taip pat yra svarbus klausimas. Kiek jis buvo veiksmingas? Europos parlamente girdžiu, pavyzdžiui, kolegas sakant, kad yra tokių keulių maro žydinių, kurie atsiranda kitose valstybėse narėse. Kas daroma, kad tai pagaliau baigtųsi? Kolega Hausling. Atsiprašau, kad dar kartą paprašiau žodžio, bet jūs nesakėte į vieną klausimą dėl neonikotinoidų. Buvo įvestos trys medžiagos Kas būtų pasakytina, jeigu valstybės narės prašo priemonių toms e, medžiagoms vartoti, e, leidimų toms priemonėms vartoti? Atrodo, kad buvo prašoma kaip tik tais tas priemonės uždrausti, bet dabar kita vertus e, yra prašoma tas priemonės leisti naudoti. Taigi jos e, neuždraustos, dabar yra prašoma vėl leisti jas naudoti, nu, visuomenės nuomonė yra neigiama, kai kurios šalis naudoja išimtinai, išimties tvarka tokias priemonės, bet tai kaip čia yra uždrausta, kokiu, kokiu laipsniu yra uždrausta, kokiu laipsniu neuždrausta. Gerbiamas komisarė, ačiū už galimybę užduoti klausimą ir ačiū už tą informaciją, kurią jūs taip puikiai pateikėt. Aš e, norėčiau truputį dėl keulių maro irgi e, užduoti tokį retorinį klausimą. Kokie jūsų planai? Kada e, baigsi šitą problemą? Nes iš pateiktos jūsų informacijos buvo keturios šalis, šiandieną jau šešios šalis, kurie, kurie turi šitą problemą. Tai galbūt reiktų kažko tai, nu, aiškesnio ateityje ar šalim narėm padaryti, ar kažkokius įpareigojimus prisijimti. Dabar e, noriu kartu, kaip ir pasiūlymą tokį, e, šiuo metu vyksta dėrybos, kaip, e, reiškia, kad į ES elektros energija iš trečių šalių būtų importuojama ne tik tai, sakykime, kaip prekė, bet ir gaminama kaip ES pagal tas pačias taisyklės ir laikantis gamtosaugos reikalavimų ir kitų. Ar jūs nemanot, kad ir e, maisto prekės, kurios eksportuojamos iš trečiųjų šalių, neturėtų ne tik tai patys gaminiai atitikti, bet ir, e, reiškia, gamybos technologija, e, visuomenės veikatos standartai, aplinkosaugos reikalavimai irgi turėtų būti laikomas lygiai tokiu pačiu kaip ES, kad mes galėtumėm vienodai konkuruoti, nes europiečiai daro didelės investicijas, o trečiosios šalyse kur kas mažesnėm investicijom ir e, sudėtingai konkuruoti europiečiams. Ačiū. Madame Badilės des distorsions importantes. Merci. Thank you, Chair. Um... Dėkuoju pirmininkė, atsiprašau, um, kad negirdėjau um, komisijos nario pristatymo, taigi pastabo, ne klausimas. Aš manau, kad augalų sveikata yra labai svarbus klausimas dėl klimato kaitos. Aš man ką tik paskambino ir um, iš, iš mūsų salos kur tiesiog e, nyksta kai kurių medžių plantacijos ir taip pat e, yra invazinės rūšis, vėlgi problemos. Ir mes, mane neramina tai, kad mes norime uždrausti kai ką, įvesti draudimus Europoje. Taigi, manau, kad reikėtų čia taikyti proporcingas priemonės. Ir vieningas, vienas dalykas, ką noriu uždrausti, tai cigaretės. Jūs apie tai irgi daug kalbate bet e, tikrai reikėtų e, kalbėti apie tokias problemas, kurios egzistuoja, bet mes apie jas dar nežinome. Poprosimy pana komisarza. Tak. Dabar prašysiu taip labai trumpai neišsiplėsti ir atsakyti. So much. Dėkoju. Kartais sunku atsakyti trumpai ir pasisakyti trumpai nes klausimai sudėtingi, platūs, apimantis daug sričių. Pradėkim nuo ponios Agileira klausimo. Mes atsižvelgėme į siūlomus pakeitimus, kurie buvo pasiūlyti. Gydymos rytyje mes taip pat kalbėjome apie juodlygę, citrus black spot lygos gydimą. Ir mes e, diskutuojame su tomis trečiosiomis šalimis. E, Pone Garsie kalbėjo apie sąrašą tam tikrą. Mes diskutuojame su valstybėmis narėmis ir kaip tik žiūrime, kaip tą problemą galėtume spręsti. Dabar diskusija vyksta, dalyvauja 28 valstybės narės, toje diskusijoje ne viskas paprasta, bet bandojame e, padaryti viską, kad klausimas būtų kuo greičiau sureguliuotas. Silela fastidiosa. Ponas Kaputo klausė apie tai. yra fastidiosa, genetiškai perdirbti, e, genetiškai pakeisti produktai ar, ar, ar kiti produktai. Galiu pasakyti, kad dėl glifosato, genetiškai modifikuotų produktų ar e, tų jūsų kitų minėtų kosmų prieštaravimų per nelik daug nėra. EFSA kasmet vertina prašymus pateiktų šią temą ir tai yra puikus pavyzdys parodyti, kaip EFSA geba spręsti tuos klausimus. Didžioji dauguma paraiškų teisėjų neprašo Europos komisijos kištis į tuos vertinimus. Studijos e, dauguma rodo, kad yra remiama įdėkta sistema. Jūs klausite apie finansinį modelį taip pat. Tačiau akivaizdu yra tai, kad kyla sunkumų. E, Nusatant principus, kaip turi būti pasirinktos tam tikros specifinės laboratorijos. Ir man atrodo, finansinio modelio keisti kol kas nėra pasirengta. Dabar dėl žymėjimo etiketėmis. Aš pritariu Jums E, laikas tikrai atėjo kalbėti apie tai. Galime organizuoti diskusiją dėl to, kad atsirastų galbūt kažkoks paneuropinis žymėjimas, kad būtų nurodyta pagaminta Europoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ar kitur. Tai būtų nuseklesnis požiūris, nes dabar ne viskas yra aišku. Dabar vieninga mūsų rinka švenčia 25-asias metinės. Ir manau, kad apie tuos klausimus kalbėti yra puikiai proga dabar. Ar galėtume e, matyti tokį paneuropinį ženklinimą? Lietuva, Italija, Prancūzija, kad būtų paminėtos etiketėje, bet tai viskas vyktų pagal vieną taisyklę, kaip pavyzdžiui, euras ar ne, ten egzistuoja labai harmonizuotas požiūris. Matome vieną pusę europinę, taip sakant, kitoje pusėje matomi nacionaliniai simboliai. Man atrodo, tai yra tikrai labai svarbu mūsų bendroje rinkoje turėti bendrų simbolių. Bet vėlgi, visą tai turime aptarti mes patys. Bet manau, kad e, laikas yra tinkamas e, tam aptarti. Pone Garsija klausė. Kalbėtojas sustabdo atsakymą šį klausimą. Perinu prie atsakymo į klausimą dėl medaus, dėl sukčiavimo veiklos medaus srityje. Atvirai kalbant, suklastotas medus yra problema. Labai lengva tuo manipuliuoti. Ir klausimais šis tikrai nelengvas, raginčiau valstybės narės geriau kontroliuoti rinką ir produktus, skirti daugiau išteklių tam, kad būtų atremti iškylantis iššūkiai. Dėl ksilelos e, klausimų. Čia pasikeitimai nėra, bent jau teisėkuros rytyje suplanuoti Mes kreipiamės į valstybės narės, kad jos atliktų joms tenkančius darbus. Taigi, ksilela yra tas klausimas, kuris, e, kuri, kaip jį kalbam, aptariama labai pavojinga problema. Šalis, kurios kenčia nuo to Ispanija, Prancūzija, Italija e, ir yra atveju taip pat Vokietijos šiltnamiuose. galėčiau pasakyti, kad Ispanija veikia labai efektyviai šioje srityje, gerai tvarkosi su problema. Tačiau visiškai kita situacija yra Italijoje. Turime čia didžiulę problemą. Kai tenka paminėti konkrečių priemonių gyvendinimą, bandome bendradarbiauti ir pasiūlyti kažką konkrečiau, kad turėtume ir nacionalinius, ne tik regioninius planus su Italijos vyriausybė diskutuojame apie šias problemas ir žiūrime, kaip galėtume savo gebėjimus pagerinti šiai problemai spręsti. Mm, vienintelis e, sprendimas kol kas buvo užkrestų medžių šalinimas ir žmonės labai sunkiai tokias priemonės priima. Tačiau mes turime įgyvendinti ir toliau savo strategiją kad ksilela būtų įveikta ir prašome Italijos aktyviau veikti šiame fronte. Ponui Ropė, greičiau sakyti štai ką. Pasakysiu lietuvių. Jūs iškėlėte iš tikrųjų sudėtingą klausimą apie afrikinio keulių maro um, um, išnaikinimą galiu patikinti kad mes prašome mokslininkų dabar vyksta sudėtingi tyrimai surasti vakciną efektyvią vakciną e, užkirsti kelią viruso plėtrai. Be vakcinos yra tik tai bio saugos priemonės, medžioklės strategijos priemonės ir taip pat užkardimas e, žmo, ž, taip sakyti, veiksmų susijusių su nelegalia priekyba, nelegaliu transportu, su nesilaikymu taisyklių ir prieš, su, kaip sakyti, žmogiškojų veiksnių. Jeigu tų kompleksinių priemonių netaikysim, tai išnaikinti šią lygą yra labai sunku. Blogas pavyzdys yra Sardinijoje. Sardinijoje saloj yra 40 metų problema kurią niekaip nepavyksta išspręsti, todėl kad ten yra, e, e, kaip sakyti, ne tik šernai ir ne, ne tik naminės keulės, bet pabėgusios naminės keulės, kurių niekas ne, nemedžioja ir, ir, ir ne, neišnaikina. Ir viruso plėtra yra permanentinė toj saloj. Ir mes dabar vis, dar, vis ieškom būdų, kaip įtikinti vietos administracijas, tiek regioninę, tiek e, savivaldybių vis tik imtis priemonių ir gyvendinti. Ispanijai, kai buvo protrukis, Ispanai parodė, bet tai žinoma buvo labai seniai, visiškai kitom sąlygom, šiandieno erdvės nebuvo, judėjimo pribojimai kitokie ir kitokios karantininės priemonės, bet Ispanijai pavyko išnaikinti E, tą lygos protrukį. O dabar galvojant apie lygos protrukį, kuris yra apėmęs visą kontinentą nuo Irkutsko iki Kaliningrado, tai be bendrų pastangų neįmanoma. Viena vertus vakcina gali tik padėti, o antra vertus tos priemonės, kurias mes dabar turime. Tai dabar kaip pasakyti, kada mes prognozuosim išnaikinimą? klausimas yra labai rimtas mums visiems bet europos sąjunga yra efektyvi plėtroj jeigu palyginti plėtrą maro rusijoj kur išplito per dešimt tūkstančių kilometrų tai europoj išplito per kelis šimtus kilometrų tai yra skirtumas Vadinasi, efekt, priemonės, kurias mes turim, yra efektyvios, bet jas reikia labai griežtai ir labai tiksliai taikyti. Ir reikia suprasti, kad daug ministerijų čia turi būti įtraukta, ne tik Žemės ūkio ministerija. Ir žinoma, dėl standartų noriu patikinti, kad jeigu šalis narės, e, jeigu šalis, trečiosios šalis įgyja teisę eks, importuoti į ES, jos gali tai daryti tik turėdamas Europos sertifikatą. O Europos sertifikate yra nustatyti visi reikalavimai, kuriuos jūs minėjote. Ne visoms įmonėms leidžiama e, importuoti į ES produktus. Ne visoms. Ar tai būtų Brazilija, ar tai būtų Indija, ar tai būtų kitos šalis. Vyksta auditai, tikrinama suteikiama sertifikato teisė žiūrimi kontrolės standartai ir sekama kaip įvykdomi ir jeigu kas užkertamas kelias taip kad ne, ne, ne taip kad kas nori ir kaip nori eksportuoja taip nėra Ir mes neįleidžiame nei vieno produkto, jeigu jis netitinka mūsų saugos reikalavimų. Dėl to trečiųjų šalių operatoriams yra sunku, jie turi daryti papildomas investicijas, norėdami gauti Europos sertifikatą. Ir, o ne taip, kad jie staiga gali būti silpnesni ir teikti blogesnė, blogesnės saugos produktus. Ne, tai neįmanoma. Dabar tas pats pasakytina apie Kroatijos klausimą, dėl, dėl apie Madam e, Peter klausimą, dėl kontrolės reiškia, dėl vaisių ir, ir daržovių kontrolės. Aš norėčiau pasitikslinti, nes aš negaliu dabar atsakyti konkrečiai, dėl ko buvo, kaip sakyt, priemonės, kurias jūs minėjot, buvo, buvo neleista jų taikyti. Aš pasitikslinsiu, nes man čia, čia konkretus klausimas ir aš turiu, turiu atsakyti jums. Bet kalbant apie, apie standartus skerdyklose, tie standartai yra pateikti ir yra pateiktos gairės apie standartus. Ir tie standartai yra privalomi operatoriams ir tuos standartus tikrina oficialios kontrolės institucijos. Nėra ne vienos skerdyklos, kuri būtų atidaryta, jeigu jai nebūtų suteikta, suteiktas leidimas, jeigu ji neatitinka standartų. Tai Aš čia, jeigu kas ir yra, tai iš karto kontrolės institucijos tokią skerdyklą sustabdo arba uždaro, arba atima licenciją. Tai čia ne, ne, ne, negali būti ir klausimų dėl to. E, kalbant apie, apie, e, apie gerbiamą padaro klausimą dėl veterinarinių e, vaistų, dėl afrikinio keulimaro, aš jau minėjau kad vakcinai pinigai yra skirti, daugiau nei 16 milijonų eurų yra paskirta mokslininkam dabar dirbti su kol kas pirmi bandymai, kaip sakyti, yra ne visai guodžiantis. E, deja, kol kas atsakymo nėra. Aišku, jeigu būtų ta vakcina, mes iš karto pradėtume ją taikyti. Ir paskutinis klausimas pono Hoislingo dėl to vadinamo e, emergency authorization. Taip iš tiesų e, mes kontroliavome dabar septyniose šalyse yra praktika, kada naudojamas taip vadinamas e, skubus autorizavimas dėl ekstra priemonių. Dabar EFSA atlieka tyrimą, pirmiausia, nes mes paprašėm tų šalių pateikti pagrindimą, ar iš tikrųjų jos grindė taip, kaip įstatymą numatyta ir nurodė priežastis. Ir dabar mes tyrėme šitą situaciją septyniose šalyse. Ir dabar dar labiau e, bus sugriežtintos taisyklės, kad iš ties šalis, kuri nori taikyti išimti ekstra atveju, ji turi notifikuoti, pagrysti, pateikti duomenys ir tik tada priims sprendimą. Nes priešingų atvejų piknaudžiavimo e, tikimybė yra didelė. Ir, ir mes dabar septyniose šalyse turime gauti atsakymą, ar iš tikrųjų jos deramai pagrindė sprendimus. Kai turėsim išvadas, toliau žiūrėsim, kaip mums su tom šalim elgtis. Labai ačiū. Na, galime sakyti, kad e, baigiame e, šitą klausimą, nes komisijos narys atsakė į klausimus. Mikrofoną Taigi, išklausėme pono komisijos narį atsakymus ir jeigu daugiau klausimų nėra, jeigu nekyla kitų klausimų, problemų, tai tuomet baigiam svarstyti šitą darbo turėkas klausimą. Labai dėkojame, gerbimas komisijos nariai. Keitimasis nuomonėmis buvo naudinga abiems pusėms ir galiu pasakyti, kad žinome, kas vyksta, žinom naujausią situaciją. Taigi iš karto dėkojame. Periname prie kito darbo turkės klausimo, kadangi šiek tiek vėluojame. Labai ačiū, ponė komisijos nariai. Periname prie kito klausimo. Keitimasis nuomonėmis su ponu Andrew McDovelu Jis yra Europos investicijų banko pirmininko pavaduotojas. E, klausimas yra investicijos žemės ūkiai ir bioekonomika. Taigi sveikiname poną pirmininko pavaduotoją, kuris yra atsakingas už investicijas į žemės ūkį ir bioekonomiką. Pone pirmininkė, prašome. Europos e, bankas teikia paramą mūsų žemės ūkiui ir teikia konsultacijas, teikia paramą. taikant naująją priemonę maisto srityje. Taigi džiaugiamės, kad e, galim gauti informaciją, kuri mums bus naudinga uh, diskutuojant apie BŽUP reformą po 2020 e, metų. Pane pirmininkė, suteikiu žodį jums ir džiaugiamės, kad e, e, jūs mus praturtinsite naują informaciją. Labai ačiū pirmininkė už kvietimą atvykti į jūsų komiteto posėdį. Dėkuoju Jums už pristatymą. Aš norėčiau prisistatyti dar kartą. Vadinuosi Andrew McDowell, aš esu Europos investicijų banko pirmininko pavaduotojas ir man teko garbė stebėti žemės ūkio uh, operacijas nuo praėjusio metų e, gruodžio mėnesio, po to, kai jums žinomas kolega, panas Timan, išėjo į pensiją. Ir aš e, taip pat e, turiu ir kitų darbų bankė. Šalia manęs yra panas Vernė Šmit. Jis yra aplinkos aplinkos ir tvaraus vystimosi direktorato vadovas ir jis turi politinę atsakomybę mm, dėl skolinimų žemės ūkio srityje. Džiaugiuosi galėdamas būti su jumis, kadangi tai yra puikia galimybė man banko vadovybės ir tarnybų vardu paaiškinti mūsų institucijos darbą, mūsų įsipareigojimus ir mūsų tikslas yra skatinti žemės ūkio klėstėjimą, teikti jam paramą. Mano pirmtakas, ponas Pelikan, susitiko su jūsų komitetu prieš tris metus, taigi laikas patikti jums e, naujausią informaciją apie mūsų vaidmenį šitame sektoriuje. Ir jeigu galima, keletą žodžių e, apie mūsų instituciją. Aš norėčiau labai trumpai, tik tai keletas e, klausimų aptarti norėčiau. Mes šis, jau dirbame 60 metų ir pasirašius Romos sutartį mes buvom įsteigti ir mes e, turime atstovus valstybės narėse. Valstybės narės teikė prieš 60 metų pagrindinės pagrindinės investicijas ir mums teikė įnašus ir prieš 60 metų buvo suteikti 4 milijardai eurų ir buvo e, pristatyta na, aukso pavydalų iš e, pirmųjų narių ir e, remintis pirmosiamis sutartimis mes nemokėjome dividendų valstybėms narėms, mes nemokėjome mokesčių ir tuos 4 milijardus eurų per skolinimo operacijas mes pavertėme juos maždaug 60 milijardų eurų tai 12 metais krizės metu mums buvo suteikta pagalba 12 milijonų eurų kapitalo. Mes negauname jokių įmokų iš biudžeto, nebent jeigu mes e, paskirime atitinkamus įgaliojimus. Per 60 metų mes tapame pasaulio didžiausių daugiau šalių skolintojų ir ši institucija, S institucija, S bankas yra didžiausias e, pasaulio e, skolintojas. Ir e, praėjusiais metais mes pasiekėme 78 metų e, milijardų paskolos didžius, tai yra daugiau negu pasaulio bankas. Daugiausia paskolų tenka Europos Sąjungai 90 procentų, o 10 procentų skolinimo yra už Europos Sąjungos ribų. Mes pagal, pagal sutartis teikiam finansus ir patirtį remiant ekonomiką bankininkystę, tvarius investicijų projektus, kurie padeda ES plėtrai. Na, mūsų skolinimas tai yra toks skolinimas, kuris dabar plečiasi, ne vien tik tai yra tradicinis skolinimas, bet e, per investicijų fondą mes e, teikiame garantijas ir mes vis dėlto prisimam e, galutinę riziką, mes tai dirbam per bankininkistę, per banko veiklą ir per investicijų fondą. Bet e, šalia skolinimo mes taip pat ir e, sulėjame, ką tai reiškia. Mes e, tikime paramą iš kitų resursų per mūsų skolinimo operacijas. Taigi mes sujungėme mūsų darbą ir trečiųjų šalių įgaliojimus tai yra skolinimas ne, ir ne iš ES šaltinių. Tai kaip sakiau, tai yra trečioji sritis, tretieji, trečiosios priemonės, kurias mes naudojame e, remti investicijas, taikome techninės sistemas ir e, siekiame, kad būtų įveiktos investicijų kliūtis. Tai ilgą laiką bus, buvo mūsų atsakomybė ir neseniai mes e, Taip pat pradėjome naują darbą, pristėmė naują atsakomybę, tai teikti konsultacijas. Taigi, tai yra e, galimybė vieno langelio principų pasinauti visiems investuotojams. Žinoma, mes turim savo įgaliojimus, mes esam komercinė įstaiga, mes e, turim užtikrinti investicijų gražą, nes mes negaunam e, biudžeto investicijų bet investicijos, kurios mes finansuojam, jos neturi būti bankinės ar komercinės, jos turi būti ekonominės investicijos, turi pasitarnauti visuomenės tikslams, kuriuos mes numatėme ir kurie atitinka es politiką. Tai e, paliečia daug sričių, mes finansuojame MVI, o tai yra didžiulis iššūkis Europoje. Ir taip pat ir kooperatyvus, žemės ūkio kooperatyvus iki 3000 darbuotojų, skatiname sanglaudą ir regionų plėtrą investuodami, taip pat skatiname klimato, e, resursų efektyvumą, efektyvumą. Ir šiek tiek apie mūsų verslo modelį. Taigi mes finansuojame save kapitalų rinkoje ir e, mūsų e, mes e, taikome mažas palūkanas ir tai yra naudinga naudos gavėjams, tai yra mūsų verslo modelio dalis, mes savo pridėtinę finansinę vertę perdodame naudos gavėjams ir tiems, kurie skatina investiciją. Mes nenorim pakeisti arba išstumti privataus sektoriaus, nes mūsų darbas, mūsų įsipareigojimai yra šalia privataus sektoriaus. Mes teikiame kreditus ir mm, privačiame sektoriuje ir prisimam riziką. Daugiaus, dauguma mūsų operacijų yra dengiama savo kapitalu iš tų rezervų, kurių mes sukaupėme iš operacijų prieš 60 metų, tai yra 2 trešdalį mūsų operacijų, maždaug apie 80 milijardų. Bet viena trečioji, ko gero, iš visų operacijų yra skiriama pagal įgaliojimus ir mes tuos įgaliojimus gaunam pagal ES biudžetą ir mes juos naudojame, kad tai yra rizikos e, kapitalas skatinant mūsų, remiant mūsų skolinimo operacijas. Taigi mes esam institucija, kuri mm, dirba su mm, strategijų fondu, tai yra Junkerio iniciatyva. Ir mes prisimam įgaliojimus iš decentralizuotų formų, decentralizuotų mm, e, centrų dalykai dėl, dėl e, įgaliojimų. Mes dirbame su parlamentu ir auditorumais, kai mes finansuojam es kapitalą ne iš es biudžeto, tai yra tiesioginė atsakomybė teikti e, ataskaitas kai dėl e, investicijų fondo ir žemės ūkio tai nėra susijęs, susijęs su žemės ūkio sektorium tiek, kiek yra tradiškai susijęs su kitais sektoriais, kaip, pavyzdžiui, infrastruktūra arba gamyba arba energetika. Per mūsų 60 metų darbą ir nebe priežasties. Tradiciškai mūsų pačių nariai, valstybės narės per direktorių valdybą mano, kad žemės ūkiui teikiama pakankamai paramos per ŽUP ir nėra reikalo gauti naudos iš mūsų finansavimo. Galbūt tai yra BŽP tokia prigimtis, yra daug investicijų finansuojamos sąjungoje iš mūsų perspektyvos, bet mes nesame ūkio e, bankas ir e, investicijos grindžiamos priekybos režimu, bet e, mes ne, netitinkam kai kurių reikalavimų, bet per pastarosius dešimtmečius padėtis pasikeitė ir mes, ir, e, yra reformas žemės ūkio sektorioje, BŽUP. Dabar yra taip, kad dauguma investicijų, kuris yra skatinamas, atitinka mūsų kriterijus ir dėl to bankas dabar e, dirba šitam sektoriuje daug daugiau. Pripažįstame gana dažnai, e, kad maisto perdirbimas yra didelis komponentas Europos ekonomikoje. 18,6 milijonų, milijonų darbo vietų. Tai tikrai mes turime atsakomybę, kurią mes pripažįstam kaip bankas, kad reikia remti šį sektorių. Taip pat pripažįstame, kad šiam kaimo vietovėse gyvena apie 50 5 milijonai mūsų piliečių, tai tikrai reikėtų teikti paramą ir sveikatos apsaugai, ir švietimui šitose vietovėse. Ir žinoma, ir kitas banko įsipareigojimas yra skatinti klimato veiklą, todėl mes pripažįstame žemės ūkio vaidmenį ir bioekonomikos kai, kokį vaidmenį tai vaidina siekiant labai ambicingo es klimato tikslų. Taigi mes keičiamės ir labiau domimės žemės ūkio sektoriumi ir plečiam finansavimą. Kaip mes tai darome? Pirmiausia, parengėme pasi... supratimą memorandumą e, su komisija, tuomet e, komisijos narys buvo Phil Hogat ir numatėme sritis, kur giliau, kur, kur bendarbiausim su komisija ir kokias priemonės taikysim. Taip pat banko viduje mes e, taikėme reformas, yra e, sektorio reforma pačiam bankė, kur e, susiję įvairius sektorius, o žemės ūkio sektorius tai yra neskiriama dalis. Taikome įvairias priemonės šitam sektoriui. Aišku, yra tiesioginių paskolų, paskolų operacijos ir kai taip pat yra finansuojami kooperatyvai, tai reiškia tikrai kooperatyvai, mm, mūsų, mūsų parama siekia 25 milijonus, tiksiu pavyzdį, 55 milijonų paskauta, paskola mm, Normandijoje pieno ūkiai, Prancūzijos pieno ūkiai, perkant įranką pieno pasterizavimui. Tai sukūrėme apie 220 darbo vietų ir taip pat 50 milijonų eurų e, Švedijos miškininkystės e, įmoniai. Teikime daug tiesioginių operacijų, bet vienas iš didžiausių poveikių, kuris taiko EFSI žemės ūkio sektoriuje, tai yra tai, kad daug žemės ūkio investicijų operacijų yra rizikingos mūsų standartais. Tai nėra tos tradicinės, tradiciniai infrastruktūros projektai, rizika didelė, bet EFSI leidžia mums atlikti daug daugiau, prisimant bendrą riziką sektoriuje. Yra 22 tiesioginės investicijos žemės ūkyje ir tai yra tiesioginės mm, investicijos. Dabar 15 priemonių yra vertinama. Kai dėl mažesnių operacijų, tai žinome, kas vyksta žemės ūkio sektoriuje, ten dalyvauja MVI, dominuoja MVI ir mes teikiame MVI pirmenybę valstybės narėse per vietos bankus, per kitas finansinės priemonės ir mes skoliname, mes prisimam riziką to tarpininko, tačiau jie teikia paskolas labai žemom palūkanom galutiniams naudos gavėjams. Ir galiausiai mes e, galim pasidalinti šitų paskolų riziką su finansiniais tarpininkais, o apie tai kalbėsiu apie, kalbėdamas apie biudžetą. Investment fund, which provides uh, funding for venture capital and private equity funds, which in turn. Taip pat e, turtiniai įsipareigojimai. Ir mes e, padedame tiems, kurie tiesiog investuoja į kooperatyvus. Na, mes finansuojame ir vyriausybės, finansuojame jų bendrą finansavimą e, regioninio plėtros programas ir kitos veiklos programas, taip pat ir žemės ūkio. Taigi nacionalinės valstybės narės turi įvykdyti kofinansavimo įsipareigojimus, tuomet mes teikėme paskolas vyriausybei, kad jos galėtų vykdyti savo kofinansavimo įsipareigojimus. Pavyzdžiui, teikėme 1,3 milijardo e, paskolų e, e, Lenkijai, Vengrijai, Slovakijai, Rumunijai, neseniai Portugalijai mes taip pat teikėme suverenę paskolą drekinimo projektui, e, finansavimui, gerinant dirbožėmio būklę. Mes taip pat e, dirbam ir su tais, kurie užtikrina finansinius instrumentus. Struktūriniai fondai, IEF, e, kitis fondus. Tai siekėme užtikrinti e, sumokėtinas, išmokėti gražinamas e, paskolas. Taip pat teikėme ir konsultacinės paslaugas investicijoms į žemės ūkį, tai vadinamas kompasas, tai yra mūsų konsultacinė tarnyba, kuri dirba su investuotojais, su bankais ir padeda jiems atnaujinti savo galimybę e, teikti paskolas ir ypač žemės ūkio sektorija. Tai jau pradeda šitos priemonės dirbti, pradeda veikti tarp 12 ir 17 metų mes finansavome, teikėme paskolas ir e, jos išranko 33 e, milijardais. Tai buvo toks investicijos į bioekonominį sektorių. Tai paskatino 100 tūkstančių milijonų investicijų, kurias mes rėmėme bioekonomikoje. Taigi veikla iš, ypač išaugo 16 metais, kur maždaug 12 procentų mūsų banko finansavimo buvo skirta bioekonomikai. Tai didesnis procentas negu, negu tas, ta dalis skiriama visoj es ekonomikoje. Nuo 12 metais buvo skirta 3 milijonų iki 9 milijonų 15 metais. Didžiulis e, augimas. Na, atrodo, kad ankstesniuose biudžeto cikluose buvo užduotis e, padaryti daugiau turint mažiau ir skatinti fondų efektyvumą, kurie buvo prieinami, nesvarbu, kurie būtų. Finansinių priemonių naudojimas es e, fonduose išaugo 7, nuo 7 metų. Nekalbu vien tik tai apie žemės ūkio sektorių, bet ir MVI per pastarąjį dešimtmetį buvo pereita nuo e, struktūrų fondų e, lėšų naudojimo e, tiesiog MVI, bet pereinama prie gražinamų paskolų. Mes esam būtent tie, kurie gyventina finansinius instrumentus ir tikrai kai kuriuose srityse pasiekta daug pažangos miestų plėtroje, energijos tai efektyvumo srityje. Phil Hogan, komisijos narys, prašė mums, mūsų pasinaudoti patirtimi, dar dirbant su MVI ir taip pat kitose srityse, pereiti į žemės ūkio sektorių. Tai yra panaudoti EF, kitus fondus ir dirbti su tomis priemonėmis, kad būtų užtikrintas tinkamas finansavimas ir, ir investavimas į žemės ūkių. Aš nenoriu pasakyti, kad galim mūsų metodus taikyti vis, visoms investicijoms žemės ūkio sektoriuje, bet yra ir tam tikrų privalumų. Taigi struktūriniai fondai yra naudojami kartu su privačiomis investicijomis, kaip su kiekvienu euru parengus gerai e, operacijas galime pasiekti penkių, augimą penkis kartus. Ir priemonės yra plečiamas, vystosi. Vienas euras skirtas paramai skolinimo operacijoms sugrįžta ir e, per sukauptus paketus. Taip pat buvo ir MVI finansavimo iniciatyva e, Mm, žemės miesto plėtai. Dabar matome, kad yra investicijų graža, nes tas investicijas, tos, tas lėšas galim panaudoti kitiems projektams ir tai kartojasi vėl ir vėl. Taip pat e, finansinių tarpininkų traukimas irgi yra privalumas, kadangi galime pasirinkti e, finansiškai pagristus projektus komisijos prašymu mes dirbame e, su valdyboje žemės ūkio srity pažanga, sakyčiau, yra tinkama, pažanga daroma, užtikrime 200 milijonus įpareigojimams, devinioms valdymo įstaigoms e, Europos Sąjungoje ir siekėme generuoti e, milijardą eurų paskoloms mažoms vidutinėms įmonėms žemės ūkio srity. Na, dar tik tai pra, pati pradžia žemės ūkio sektoriuje, nėra dar tiek padaryta pažangos kaip kitose sektoriuose, bet mes matom susidomėjimą e, iš daugelio e, valdybų kurie supranta, kad neturi pakankamai išteklių e, remintis naujojo finansavimo politiką. Mūsų darbas padidės ir mes taikinsim supaprastinimą. Dėl e, naujo komisijos pasiūlymo mes rengėme naujus pasiūlymus žemės infrastruktūrai, ne vien tik tai paskolos MVI, bet taip pat ir paskolos, lankščios paskolos, kur mm, gražinimo e, terminai priklauso nuo kainų. Matau, kad tai yra tikrai svarbus klausimas. Na, jau ilgai kalbėjau ir noriu baigti tiesiog pasakydamas, kad mes, kaip ir jūs, manome, kad reikia stiprinti mūsų įsipareigojimą, dirbti kartu su parlamentu ir komisija ir informuoti jūs apie tai, ką mes darom ir išgirsti jūsų nuomonę apie galimą pažangą. Gal, galiu kalbėti apie banko direktorių valdybą ir turiu pasakyti, kad mes esam įsitikinę, kad mes galim remti žemės ūkį šituose iššūkių laikuose. Taigi dėkui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir dabar parlamento narių klausimai ir nuomonės. Kiekvienam pusantros minutės, panas Kaputo. Grazie, grazie, prezidente. Io sono particolarmente con... Ačiū, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti nuomonės apsikeitimuose šiandien ir kalbėti tomis temomis, kuriomis kasdieną nešnekame. Daugiau reikia investicijų žemės ūkiui Europoje, kad galėtų išlaikyti savo poziciją pasauliniu lygmeniu. Mes turime dar labiau stengtis, e, ypatingai žinant, kokia yra mūsų kontinento įmonių struktūra. Taip pat manau, kad labai svarbu yra akcentuoti tikslų žemės ūkį, inovacijas Norėčiau sužinoti, ką jūs įrašėte tarp savo prioritetų, kokias įmonės, e, e, ponas vicepirmininkė. Dėl mikrofinansavimo, dėl e, mažų ir vidutinių įmonių finansavimo iš Europos investicijų banko. Tai turi būti kažkaip akredituota, man atrodo, kad šiandieną, kalbant apie finansavimą, apie prieigą prie finansavimo, ypatingai tolimuose, atsilikusiuose regionuose. E, tai reikėtų galbūt e, kažko labiau centralizuoto, nes e, kur čia būtų privalumas eiti per įvairius tarpininkus. Tai štai koks būtų, kokios būtų specifinės intervencijos, kokie veiksmai jaunimo atžvilgių. Dar norėčiau pasakyti, kad kai žiūrime į projektų rentabilumą, tai pirmiausia vertiname jų ekonominį aspektą. Dažnai e, įmonių vadovams sunku gauti kažkokį finansavimą reikėtų pažiūrėti, ar Europos centrinis bankas taip pat galėtų e, kažkaip įsikišti. Ačiū. Ačiū Jums, vicepirmininkė, kad atėjote į apsikeitimą nuomonėmis. Europos investicijų bankas E, leidžia funkcionuoti su kažkokiamis subsidijomis, o ne su įvairiomis priemonėmis. Bet čia dabar įvyko kažkokiu tai pasikeitimu. Kodėl šiandieną Europos investicijų bankas domisi e, kaimo zoną ir zonomis ir investicijomis į jas? Ar Europos investicijų bankas mano, kad žemės ūkis yra strateginės sritys ar kažkokios eksperimentinės sritys ateičiai. Tai yra tokios zonos, ir jūs taip pat pats paminėjote, kur žmonės gauna žemesnės pajamas negu kitur. Ar jūs manote, kad 25 procentų biudžeto nurežimas nuo kaimo biudžeto nuo BŽUP investicijų pareikalaus kažkokiu tai naujų priemonių pasitelkimo šiame sektoriuje, nes daugiau e, gali reikšti mažiau. Vietiniai ir regioniniai pro, e, projektai. Jūs minėjote tokius projektus. Koks konkrečiai tų projektų dydis? E, taip pat norėčiau paklausti dėl mikrokreditų, ar jūs juos teiksite. Visi šie klausimai kyla natūraliai, kai sužinome, kad Europos investicijų bankas domisi žemės ūkiu. Mes, mes visą valandą vėluojam, ponė Lazon. Merci, monsieur président. Ačiū pirmininkė, ponas vicepirmininkė. Mes labai džiaugiamės šią iniciatyvą. Europos žemės ūkiui reikia modernizacijos, tai galima pasiekti tik tais privačių operatorių investicijų dėka. Manau, kad Europos investicijų bankas pristatė labai neblogas priemonės. E, vystimas tų priemonių turi būti skatinamas, tačiau nereikia pamiršti tikrų priemonių, dėl ko Europos uh, maisto e, ir žemės ūkio grandinė atsidūrė, e, susidūrė su sunkumais. Labai sunku sektorių stabilizuoti e, ir biudžetą efektyviai valdyti. Investicijos irgi negali būti efektyvios, kol komisija laikysis tokios politikos. Pilietinė visuomenė reikalauja, kad žemės e, ūkio darbuotojai labiau atsižvelgtų į klimatą, tačiau labai gaila, kad nėra daugiau e, investicijų į e, fitosanitarinių produktų geresnių ir pigesnių tyrimą. Ponas Agnių. Labai ačiū, tai, tai tikrai buvo labai įdomi, įdomus e, dalykas, kalbant apie to, ką jūs papasakojo, bet jūs nepaminėjote breksito, jūs e, kalbat, kad kai valstybės narės investavo, teikė pinigų, kai įstojo ir taip pat mes davėm pinigų ir 12 metais, taigi buvo skirta daug ES sąjungai pinigų, taigi yra, e, yra dividendai, kurių mes negavom, tai kai mes išeisim iš ES, tai mes nieko negausim ir jūs sakėte, kad jūs ketinate finansuoti žemės ūkio įmonės po 20 metų, tai kurie konkuruos su Britanija. Taigi mes, Britų mokesčių mokėtojai, e, finansuos tas įmonės, kurios, kur, kurios su jais kom, e, konkuruos. Taigi kokie jūsų planai ir jūs e, turite didelius pinigų kiekius, jūs jais rūpinotės, bet kas jais, su jais atsitiks. Na ir man liko 27 sekundės, bet aš norėčiau, e, kad pirmininkas iš, išjungtų kolegų mikrofonus iš karto. Ponas Andriu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už pasisakymą. Aš norėčiau grįžti prie Europos Nesijų banko savo pasisakymų. E, po, kai jūs kalbėjote apie tai, kam bus padedama įmonėms, stambiems projektams nuo 27 milijonų eurų. Tai norėjau paklausti, tai kai, kokia bus tos politikos pasirinktos Europos institucijų banko kryptis. Ne visi sutarėme. Dėl to mes sakome, kad reikėtų galbūt smulkų šeiminį ūkį remti. Nuo 92 metų uh, atsitiko taip, kad žemės ūkis buvo nuolatos koncentruojamas, ūkiai koncentruojami. Uh, O dabar matome, kad ne viskas yra gerai, tad reikia prisimti politinę atsakomybę. Reikėtų, uh, sakote, vėl elgtis taip, kad stambų į verslą žemės ūkio lydėtų jūsų banko pagalba. Aš manyčiau, kad reikėtų elgtis priešingai, remti smulkų žemės ūkį. <coughs> Jūs, tiesą sakant, investuojate į kaimiškąją veiklą, į stambes įmonės, bet kad, kad uh, jūs padedate žemės ūkį apskritai, ne, taip sakyti negalima žemės ūkį jūs siūlote ir toliau vystyti taip, kaip iki šiol. Ar jūsų pagalba neužspaus galutinai kaimiškų jų vietovių, ar neuždusins jų? E, tad jūsų siūlymus būtų įdomu išgirsti, bet mes norime sužinoti, kaip jūs ketinate tuos abu žemės ūkio modelius derinti E, kai viešąją pagalbą gauna smulkieji ūkės, e, ūkiai, e, o jūsų pagalba pasinaudos žemės ūkio stambios verslo įmonės. Tai štai, toks būtų mano klausimas. Dziękuję pan poseł Karti. Dziękuję panu Skarti. Thank you, um, and... Dziękuję. Uh Dėkui, kad atėjote, ponė McDowell. Norėjau paminėti klausimą, apie kurį mes kalbėjome privačioje aplinkoje. Ir taip pat EB, mažų palūkonų schemos, kapitalo investicijos ir investicijos į miškininkystę Airijoje. Aš išaiškinau kai kurias problemas, kurios e, kilo, kai mažus ūkininkus išstumė didelės įmonės. Ir jis sodina miškus, kurie e, paveikia bioįvairovę. Ir e, pirminis sunkumas e, ir dabar aš mėginau ir gauti informaciją, kas registruoja kapitalo turėtojus ir kas nusprendžia, kokie regionai bus, bus paliesti ir norėjau gauti informaciją, nes ypač svarbu yra viešieji fondai. Dabar klausimas, ar jūsų fondas paskelbs tokią informaciją, nes Airijoje situacija yra tokia, kad 2 procentai e, viso paviršiaus yra e, miškai, tai mm, bijau dėl miškininkistės politikos ir aš manau, kad ir jūsų e, reputacija pakenks, jūsų reputacijai pakenks spekuliantai. Falager, labai ačiū, labai įdomus pristatymas ir turiu pasakyti, kad mes susitikome su Jane Figen, ji dirbo, dirba IAB Airijoje. Mes taip pat išreiškėme panašius nuogastavimus. Man kila klausimas, ar šiandien galėtumėte pasakyti, ar jūs esate tikinę, kad tos investicijos e, laikysis Europos direktyvų iki paskutinės raidės, kad jos bus tvarios, nes daug paprastų ūkininkų užduoda klausimą, kaip jie gali gauti prieigą prie finansavimo ir kaip e, gauti privatų finansavimą. O kai dėl paskolų buvo paskelbta, kad bus 2 milijonai pigių paskolų žemės ūkio sektoriui. Tai aiškiai gera naujiena. Daug ką reikia padaryti ir užtikrinti mm, tinkamas, teisingas kainas e, ūkininkų produktams, dirbti klimato, vandens kokybės srityje ir tinkamai paskirstyti BŽP lėšas teisingas kainos, teisingas PŽP išteklių paskirstimas prieš kalbant apie finansavimą, nes jūs teisingai pradžioj sakėt, kad jūs investuojate ir reikia susigražinti pinigus, bet šiuo metu be viso to, ką minėjau, kad reikėtų pagerinti ūkininkų gyvenimą, dabar daug ūkininkų praranda pinigus. Taigi kaip tiksliai jiems bus gražinama, nes daug kas keičiasi. Ūkininkai gauna išmokas ir dabar jie reikės imti paskolas. Nereikia sugražinti išmokų, nes galim jas nu, tiesiog naudoti tuos pinigus. Bet klausimas, tai kaip, e, kaip, kaip jūs e, tikitės, na, nebent tų, iš tų ūkininkų, kurie gauna didelius pelnus, kaip jūs tikitės, kad e, jie sumokės jums tas paskolas, ponas Hauslė. Dėkuoju už pristatymą. Na, čia lyg būčiau klausęsis didžiųjų įmonių investitoriaus. Pavyzdžiui, Aš pastorizacijai milijonai miškams įvairiems e, kitiems dalykams e, investuojami. Bet čia aš galvoju apie mažas įmonės, kurios neturi jokių priemonių, jokių galimybių investuoti. Ir jūs čia nepaminėjote, kaip galima nukreipti kapitalą į tas mažas įmonės. Jūs pasakėte, E, kad minėjote bioekonomiką. Ką jūs turite galvoje, sakydamas bioekonomiką? Ką jūs ir kaip finansuojate? Norėčiau daugiau tikslumo. Kas ta bioekonomika? Pati savoka. Ar tai yra prati, plati kažkokia savoka, ar konkretūs, siauri kažkokie tai projektai? Ar yra kažkokiu tai sektoriu? kuriuose tai labiau prisi, pasireiškia. Pone Maginės. Uh, dėkuoju, dėkuoju už um, pristatymą. Na, visi žiūri savo valstybės narės. Uh, Airija mėnes milijardas buvo investuotas uh, praėjusiais metais į sveikatą, švietimą, transportą, miestų plėtrą, breksito klausimus, socialinį um, būstą ir atnaujinimą. Ir yra klausimai kai kuriuose grafystėse Airijoje. Ir jūsų svetainė kalba apie E, Sitkas Brus e, atveju. Kaip jūs sprendžiate šitą klausimą, kai jūs e, teikiate paskolas miškininkystės sektoriai? Ir norėčiau žinoti, ar ūkininkų grupė gali susijungti ir kreiptis į jūsų fondą, prašyti investicijos kaip kolektyvinis vienetas ar, kaip sako, turi būti didelio masto investicijo, kaip pavyzdžiui, būtų galima, kaip valstybė nariai gali teikti prašymą ir kaip tai vyksta, nes finansavimas yra klausimas, svarbus klausimas ir kuo mažesni kaštai, tuo geriau, tai galbūt galite pasakyti, kas įmanoma. Bardzo proszę przedstawiciela komisji, komisji pana. Na, dabar, e, jeigu galima, komisijos atstovas ponas Pilkė trumpai pasisakytų. Yeah, thank you, Chairman. Just... Dėkuoju, pirmininkė. Vienas trumpas dalykas. Kiek finansinės priemonės e, turi, kokį vaidmenį vaidina žemės ūkio politikoje, nes manome, kad tai yra papildomas elementas šalia išmokų. Ir tikrai reikia investicijų žemės ūkiui, žemės ūkio sektoriui ir visai kaimo vietovė, visoms kaimo vietovėms. E, daug kas buvo padaryta išmokų pagalba, bet mes norim tikstinių finansinių priemonių, kurios būtų skirtos smulkiems, vidutiniams ūkininkams ir taip pat, kad būtų galima e, pasiekti valstybių narių kapitalą. Yra dideli skirtumai ir reikia taikyti skirtingas priemonės tam, kad pasiektume savo politikos tikslų. Šiame kontekste, ką daro jūsų fondas, papildo tai, ką, kaip mes įgyvedinam savo politiką. Ir turim kitų partnerių, nacionaliniai bankai, kiti bankai. Ir tai suteikia galimybę mums E, užtikrinti, kad bus geresnių, tikslesnių projektų žemės ūkio srityje. Ir e, dabar kreipiuosi į mūsų svečią, kad jis atsakytų į klausimus. You Ačiū už klausimus. Pamėginsiu atsakyti kiek įmanoma plačiau, bet jeigu reikėtų, kreipsiuosi kolegą Werner Schmidt, kad jis papildytų mano atsakymus. Inovacijos žemės ūkio srityje tai tikrai labai svarbus tikslas. Iš tikrųjų, aiškiai sakant, kai mes finansuojam didelius projektus, projektai, kurių neskatina MVI, tai turi atitikti vieną iš politikos tikslų, galbūt veiksmai klimatos srityje, bet dažniausiai inovacijos. Tai mes ne šiaip finansuojam uh, didelį bioekonomikos e, kooperatyvą ar panašiai. Mes finansuojam didelį vienetą, bet tai turi būti inovatyvus projektas, kuris vysto naujas technologijas arba nauji procesai atnešami į Europą, ar tai būtų absorpcinės technologijas kažkur pasaulyje, arba Europą parengė savo naują technologiją tai yra labai svarbu ir, kaip minėjau, didesni projektai turi, būti, turi turėti inovacijų kompo, komponentą. Aišku, investi, inovacijos gali vykti žemės ūkio lygmenių. Mes dirbame su komisija ir kitais ir siekiam suprasti, kokios inovacijos vyksta ūkio lygmenyje per ateinančius dešimt metų, pavyzdžiui, ūkio skaitmenizavimas. Ir tai tikrai didžiulė galimybė e, Europai, ne vien tik tai prijungti plačiai juos ryšti, ryšį, bet kad patys ūkiai galėtų mm, išmatuoti dirbožėmio kokybę, vandens kokybę ir panašiai. Visa tai turi būti automatiška, automatizuota. Ir e, automatizavimas skatina mm, produktivumą. Mes e, atsižvelgiame tai, e, taikydami naujus projektus ir investuodami per ateinančius dešimtmečius. Toliau mikrofinansai vėlgi. Galbūt kolega tars, tars keletą žodį apie mikrofinansų produktus. Galbūt ne visai gerai išaiškinau, kaip mes remiame mažus projektus apskritai. Kai yra įprastinė operacija, tiesioginė paskolų teikimo operacija, aš minėjau e, ribą, 25 milijonai, tai aišku yra didelė riba, kai mes teikiam paskolas tiesiog į ūkį, bet mes e, remiame ir per tarpininkus iki 40 tūkstančių eurų kaip investicijos. Na, galbūt tai nėra labai didelės, bet vis dėlto tai yra plačiau prieinamos, kalbant apie vidutinį ūkį. Negalime daryti to tiesiogiai, kadangi mes esame bankas, kuris palyginus yra nedidelis, yra 3000 darbuotojų Luksemburgė. Mes negalim dirbti su tokiamis paskolomis, tai nebus praktiška, neveiksminga ir mes turim remtis tarpininkais, kurie generalizuoja paskolas, o per mūsų finansavimą mes jas padarom pigias arba prisimam riziką. Taigi reikia užmėgsti partnerystę su vietu vietomis, vietoje dirbančiais ūkio subjektais Na, aš e, galbūt e, galiu pasakyti, kad didžioji e, finansavimo dalis tenka mažiems projektams per bankinius tarpininkus. Na, maždaug 75 procentai tenka mažiems projektams. Atsiprašau, kad nepakankamai aiškiai pasakiau apie tai pristatymę. Mes taikom programas ir dirbame su komisija, stengiam parengti specialias programas jauniems ūkininkams, yra specializuotos paskolos jauniems ūkininkams su bankų tarpininku. Credit Agricole, kiti bankai, mes taikom tikslinės paskolas jauniems ūkininkams, ypač patraukliomis sąlygomis, kurių jaunųjų E, ūkininkų patikimumas yra didelis, kurie daro investicijas. Bankininkistė ir ekonominiai aspektai. Italijos pavyzdys, labai geras Italijos pavyzdys, kad e, mes dabar dirbam su 10 regionų, 10 e, vietos įstaigų, kurie sujungia į vieną į vieną vienetą ir mm, sukauptas milijonas ir yra teikiamas paskolas MVI. Ir tas tarpininkas su sprendžia ir, ir dirba kartu ir minimalizuoja kainas, užtikrinant, kad bankai galėtų teikti didesnius paskolų portfelius ir kad palkūnas būtų kuo mažesnis, tai tikrai yra labai inovatyvu. Regionų grupės Italijoje susivienyje ir suteikia EIB šį, šį įgaliojimą, šį mandatą. Per pastarosius šis mėnesius tikrai buvo daug padaryta, mes esam pavyzdys Europai. Buvo visai lė klausimų apie politiką, e, FSD e, siūlė BŽP, ir daugiamečiai finansavimo programai. Jeigu leisit, aš neatsakysiu į politinius klausimus, galbūt tai parlamentas, komisija, taryba galėtų apie tai kalbėti, tai mes kaip bankas, mes vykdom politiką, o ne kuriam politiką. Taigi atsiprašau, negaliu atsakyti iš tos klausimus tiesiogiai. Žinoma, yra klausimų, kodėl kai kurie žemės ūkio sektoriai patiria sunkumų ir e, kainos ir pastarojo metų įvykiai. Vėlgi mes stengiamės teikti paramą sektoriui, kovoti su globaliais iššūkiais ir didinti žemės ūkio sektorius konkurencingumą ir produktivumą tam, kad atsilieptume į didėjančią globalios rinkos spaudimą dėl Brexit klausimas noriu pasakyti, gruodžio mėnesį buvo e, patiktas, e, paskelbtas dokumentas, projektas ir jame buvo nurodyta, kaip bus, e, kai vyks Junktinės karalystės pasitraukimas iš banko. Yra numatyta, kaip mes sugražinsime įmokėtą kapitalą Junktinė karalystė 3,5 milijono milijardų, atsiprašau, ir dėl viso to susitarė dėrybininkai. Nieko, dėl nieko nesutarta, kol dėl visko nesutarta, tačiau šiuo požiūriu mm, Junktinės karalystės pasitraukimas buvo aptartas. Skirtingi žemės ūkio modeliai, noriu pasakyti, skirtingose šalise, žinoma, tai yra vienas iš naujo komisijos pasiūlymo elementų, yra tai, kad e, šalis gali taikyti savo požiūrį siekintų pačių tikslų žemės ūkio politikoje. Mes ir toliau finansuosim valstybės narės ir jų e, politiką, jų e, reikalingus poreikius supratinėse programuose. Mes nefinansuojam vieną modelį, vieną žemės ūkio sistemą, bet mes taikom kofinansavimą per valstybės narės ir valstybės narės renkasi savo prioritetus. Atsakant į klausimą dėl miškininkystės, jų uždavė, klau, jų uždavė Kartai mm, Flanagan parlamento nariai. Vėlgi, mes įgyvendinam politiką, o ne ją nustatom. Ir Arijos vyriausybė numatė savo prioritetus, savo siekius, mm, miškų ploto mm, tikslais ir mes tiesiog remiam e, komisijos politiką kiekvienas veiksmas visose valstybėse narėse, ne vien tik Airijoje, turi būti patvirtintas valstybės narės. Mes negalim atlikti operacijų valstybėse narėse, jeigu joms jų valstybė narė nepatvirtina. Taigi dėl miškininkystės finansavimo Airijoje mes konsultavome su vyriausybė ir jie pasako taip ar ne šitai operacijai. Mes manome, kad mes um, stumtelėme uh, Airijos investicijas e, tvaresnė kryptimi ir mes kartu e, su Silva fondu e, finansavome, tai yra Junkinė karalystė įsisteigęs fondas su partneriu Airijoje ir viena iš sričių yra miškininkystė. Vietoj to tradicinio modelio, kuris dominavo Airijoje, mes skatiname, kad būtų taikomi prioritetai kaip ir kitose valstybės narėse, pavyzdžiui, Danijos arba Centrinės Europos šalis, kad yra nulatinis plotas, bet skirtingos rūšis. Tai netaikom to ciklo, iškertam mišką per 30 metų vėlgi atauginam. Manome, kad ekonomiškai ir priekybos požiūriu tai yra e, geriau ir toks miškas atsparesnis lygoms ir klimato kaitai laikomės e, ekonominės logikos ir klimato logikos. Taigi mes ir toliau e, taikysim e, aplinkos socialinius standartus ir jeigu pilietis arba valstybė narė mano, kad galim, kad mūsų finansavimas pažeidžia ES arba nacionalinius E, teisės aktus aplinkos srityje, tai yra skundų mechanizmas ir mes visus skundus nagrinėjame. Jeigu matote, kad yra tokių pavyzdžių e, nacionalinio arba es teisės aktų pažeidimo miškininkystės srityje, tai tuomet e, išreiškit savo nuogastavimus. Mes nežinome, kas finansuoja. Mes e, skelbėme, kas e, mus skatina. Tai kaip žinoti, kur yra investuojama. Kai mes investuojam į fondą, tai yra skaidrumo reikalavimas ir mes turim tiksliai atskleisti, kiek investavom į šitą fondą, ką jie skatina ir ko tikimasi. Ir jų investicijos yra fondo atsakomybė. Bet mes, žinoma, liekame atsakingi, ar yra laikomas aplinkos ir socialinių standartų paskesniuose investicijose. Atsakydamas į klausimą, kurį uždavė Maginės dėl kolektyvinių vienetų, žinoma, kalbant apie kooperatyvus, korporacijas mes aptarėme įvairias iniciatyvas ne tik Airijoje, bet ir kitur, e, kaip investuoti ir teikti paramą kooperatyvams. Jau teikiant finansavimą viena, vienam kitam kooperatyvui Airijoje ir kiti dar laukia. Taip pat per kosminį iniciatyvą e, teikiame investicijas mažiems ūkiams Airijoje Taigi, su dukterinė įmonė IF praėjusiais metais mes teikėm paramą mm, siekiančią 330 milijonų ūkininkams ir individualiai pagal, per bankų sistemą jų konkrečioms iniciatyvams praėjusiais metais. Taigi, jeigu jums leidus, aš suteiksiu žodį ponui Šmit, kad jis atsakytų į kitus klausimus, ypač dėl mikrofinansavimo ir inovacijų. Jums leidus, pirmininkė. Thank you, Chairman, and good afternoon, everybody. Uh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, malonu būti čia. Norėčiau keletą papildomos informacijos elementų pateikti. Šalia to, kas jau buvo pasakyta. Norime pasakyti visiems Europos parlamento nariams, kad mes esame ES institucija ir paslaugos keipiam tik tada, jeigu teikiamas prašymas. Jeigu prašymo nėra, paklausos nėra, mes neinvestuojame. Mes matėme per pastaruosius metus, kad tokia praktika pasiteisina. Ir norėčiau atsakyti į e, uh, parlamento narių iš Vokietijos klausimą. Mes laikome savo įsipareigojimų mažoms ir tinėms įmonėms. Jeigu jums susidaro toks įspūdis, kad mes tik stambes įmonės finansuojame, tikrai ne. Taip nėra. Kai buvo pasakyta 40 tūkstančių 000 40 tūkstančių eurų yra mūsų finansavimo riba ir mūsų paskolų didelė dalis teko mažoms ir vidutinėms įmonėms. 20 procentų lėšų teko truputėlį stambesnėms operacijoms. Jeigu norite sužinoti, ką mes įvairiuose sektoriuose finansuojame, tai tuomet pasižiūrėkite mūsų tinklalapį, ten yra visos mūsų investicijos paskelbtos ir mūsų investicijos keliauja žemės ūkiui. Kai dėl mikrokreditų Jūs kalbėjote šiek tiek apie tai, kad Europos institucijų fondas ten dalyvauja tame sektoriuje, mm, yra investuojama į ūkininkavimo sektorius, į žemės ūkio sektorių labai sėkmingai. Jūs norėjote e, sužinoti, kaip jūsų apygardų kaimiškos vietovės gali to finansavimu pasinaudoti. Viskas yra skelbiama mūsų tinklalapyje ir mes turime savo atsovybės uh, didžiojo daugumoje valstybių narių, jeigu reikalinga detalės informacija. Tai tie galėčiau papildyti, tai ką jau išdėstė prieš tai kalbės kolega. Ir dar ponas Natel prašė žodžio pusę minutės jums. Na, jeigu kalbam apie apygardas ir kalbam apie galimą taršą, galima aplinkos saugos įstatymų pažeidimą, jeigu e, yra gamykla šalia upės, tai kaip jūs investuojate e, Europos investicijų banko pinigus. Tai pavyzdžiui, aš dabar jums pasiskundžiu, kad tai vyksta ir ar jūs galit kažką padaryti pagal tą mechanizmą, kurį jūs minėjote. Um, first, uh... Pirmiausia, yra tiesioginis finansavimas. Ir yra pateikiamas, mm, pateikiamas detalės, kai bus įgyvendinamas projektas, bet jeigu yra konkretus skundas, apie tai, kad yra nukrypstama nuo mūsų e, kaip banko e, standartų, jeigu, pavyzdžiui, ar yra kažkokia gamykla arba kažkokia plantacija, kažkas, e, jeigu tai yra galutinis naudos gavėjas iš EIB, tai mes galim nustatyti, kad yra pažydimo faktas, atlikti tyrimą ir skelbti rezultatus. Yra nepriklausomas tyrimas, yra atitinkamos tarnybos. E, Mm, kurios vykdo nepriklausomą skundų mechanizmą ir tuomet e, užbaigus tyrimą paskelbimi rezultatai. Mes e, tyriam kiekvieną individualų skundą ir jeigu jūs kreipsit mūsų dėmesį į kažkokį pažydimą, mes tai irgi darysim. Dziękujemy. Wyczerpaliśmy w tej, w tej chwili e, wypowiedzi, zgłoszenia do wypowiedzi pań i panów posłów.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 Przechodzimy do następnego. Czas nas, mamy e, opóźnienia. Okay, thank you very much. It's all. Proszę Państwa, przechodzimy do... Ir perikime e, prie miestų ir priemiščių žemės ūkio. E, pristatymą parengė mūsų prašymų. Jie parengė ponia Anet Pior ir daktaras Singo Zasada. Ja e, parengė Leibnico Žemės ūkio kraštovaizdžio mokslinių tyrimų centras. Taigi pagal mūsų prašymą E, tyrimo tikslas yra pateikti informaciją apie miestų ir priemeščio žemės ūkio padėtį Europos Sąjungoje. Analizė e, pabrėžia reiškinius, e, gerasis ir silpnasis pusės, ribas. Jau kurį laiką šio klausimu nebuvo nieko daroma, o šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Ir jis plečiasi. Mm, tikrai žemės ūkis mm, darosi daug svarbesnis miestų ir priemiščių žemės ūkiai, tai yra prašysiu jūsų informacijos, kad patiktumėte ir jeigu galima, skirsiu jums 20 minučių. Taigi dabar iš karto pereikime prie jūsų pristatymo. Prašome žodis jums. Um. Uh, Pone pirmininkė, ponai ir ponios Europos parlamento nariai, ačiū už jūsų įvadinius pasisakymus. Ingus Asadra mano vardas ir pavardė, esu iš Leipnico Žemės ūkio kraštovaizdžio mokslinio tyrimų centro, esu čia kartu su kolege Anet Pior. Džiaugiuosi turėdamas galimybę jums pateikti šią studiją apie miestų ir priebešių žemės ūkį kurį užsakė Agri komitetas. Tai yra jūsų komitetas, tai yra tas komitetas, tai yra ta, ta, ta studija, tas, ta medžiaga, kurią jūs turite. Mūsų pasisakymas suksis apie dešimt klausimų, kuriuos išskirščiau į keturias rubrikas skirtingas. Žemės ūkis miesto kontekste, motivacija, tikslai, potencialas E, ūkininkai tose zonose ir paskui pateiksime rekomendacijas pabaigoje, rekomendacijas politiniams veiksmams. Kai dėl žemės ūkio miestų ir priemešių zonose yra svarbu suprasti bendrą kontekstą. Tai yra tas žemės ūkis, kuris yra miestuose, priemeščiuose, tokiuose uždarose zonose, tai yra tos zonos, kur susiduria dvi sritis - miesto ir kaimo zonos tokios susitinka savotiškai ten. Tai yra tas rytis, kuriai taip pat būdinga stipri dinamika pastaruoju metu. Tai yra organizacinis svarbus procesas susijęs su žmonių skaičiaus augimu, dėl to nėra jokios abejonės. Ir tai yra taip pat tas reiškinys, kuriam būdinga tam tikra administracinė fragmentacija. Dėl to yra patiriamas miestų spaudimas, bet tai suteikia kartais ir papildomų galimybių. Ūkininkai gyvenantis tose zonose patiria, kaip jau sakiau, spaudimą, kadangi vyksta konkurencija tarp miesto ir kaimo gyvenimo stilių, yra ir kito tipo tokių susidūrimų prieš priešų. Tačiau, kadangi vartotojai į rinką yra šalia, tai teikia nebejotinų konkurencinių pranašumų. Miestų rinkos yra, kaip jau sakiau, šalia. E, egzistuoja ryšys to žemės ūkio su miesto bendruomenė. Visa tai sukuria tokią situaciją, kai žemės ūkis e, parengė tam tikras strategijas, verslo modelius, kad galėtų prisitaikyti prie samų poreikių. Apie tai šiek tiek plačiau ir pakalbėsime. Pradėkime galbūt nuo to, kas vyksta miesto kontekste. Yra technologinių tam tikrų sprendimų, kurie gali pasirodyti labai įdomus. Taip pat yra veiksmų ir tam tikro žemės ūkio tipo, kur, kurį praktikuoja viena ar kita žemės ūkio bendruomenė. Bendrai kalbant, bandoma rasti bendrus būdingus bruožus, kurie apibrėžia tą būtent žemės ūkio praktiką. Kai dirbami pakankamai maži plotai, kai ūkininkai yra savotiški sodininkai, nėra įgyję formalaus žemės ūkio išsilavinimo ir nesiekia pelno. Jie nori panaudoti tuščias erdves, kažkokius atokius plotelius ir tam yra e, atradę naujų tam tikrų technikų ir koncepcijų ir labai originalių sprendimų. Galima išskirti keletą lygmenų. Tai yra tos operacijos, kaip jau sakiau, kurios vyksta saliginai nedidelių lygmenių. Ir norėčiau pasakyti, kad dažniausiai tai nėra tikri ūkininkai ar žemdirbiai, tai yra pilietinės visuomenės nariai, kurie imasi atsakomybės, imasi žemės ūkio veiklos. Ir pamatome jų interesų įvairovę jau tada. Galima atskirti tris e, miesto žemės ūkio tipus. Pirmiausia, e, toksai E, žemės ūkis, kuris kultivuojamas savo reikmėms. Kai savo nuosavam sklypelėje auginamos tam tikros e, daržovės ar vaisiai, pasirenkama e, tam tikra orientacija, pavyzdžiui, kaip prie mokyklų tokie sklypeliai yra populiarūs. O kartais pasirenkami ir labiau komerciniai modeliai. Tai gali būti tokie, pavyzdžiui, daržai, kurie auginami ant stogo, kai auginami rūsiuose grybai. Ir jeigu pereitume nuo miestų prie priemieščių, tai čia pastebėtume, kad yra daug bendrų sąlyčio taškų su tuo, ką galėtume vadinti įprastesniu mums žemės ūkiu. Vyksta panašus dalykai kaip klasikinėme žemės ūkija. Tačiau kadangi miestas yra arti, tai vėlgi tam žemės ūkiui turi tam tikros įtakos. Tai yra ta žemės ūkis, kuris skiriasi šiek tiek nuo įprastinio. Žemės ūkio perspektyva šiuose zonuose taip pat pasikeitė per pastaruosius dešimtmečius. Jeigu pažvelgtume į tai, kas įvyko 80-ame dešimtmetyje, pavyzdžiui, matome, kad tuomet ūkininkavimas mieste buvo laikomas kažkuo labai negatyviu, o šiandien tokia gamyba yra vertinama, jie žiūrima labai teigiamai. Štai matome keturias strategijas, kurios rodo, kaip prisitaikoma prie turimos aplinkos. Tai yra strategijos, kurios pasirenka ūkininkai. Egzistuoja tam tikrų specializuotų gamybos procesų, kartais auginama intensyviai ir auginami tokie brangesni žemės ūkio produktai. Galime pastebėti specializaciją tam tikrą bendradarbiavimą su paslaugų sektoriumi. pavyzdžiui, tokie ūkiai šalia tos įprasnės žemės ūkio veiklos gali pasiūlyti, pavyzdžiui, jodinėjimo paslaugas. E, jų produkcija, kaip jau sakiau, yra arti vartotojų išauginama, išvystoma produktų paskirstimo sistema. E, pardavimas ir pirkimas vyksta tiesiogiai, be tarpininkų. Ūkininkai vis dažniau pasirenka taip pat skaitmeninius sprendimus – kad galėtų užmėgsti kontaktus, paskelbti apie save, kad susisiektų su savo vartotojais. Matome taip pat ir įvairovės pavyzdžių. Ir priemišiuose egzistuoja ir dar vienas veiklos tipas. Štai matome žirgų auginimo veiklą, kuri yra kombinuojama su turizmo veikla. Tai yra žemės ūkio turizmo veikla. Ir taip pat kaip ir miesto atveju matome, kad vėlgi yra tam tikra bendruomenė, stengiamasi vystyti tam tikrą bendruomenę, dirbti joje ir jai, kartu dirbami tam tikries sklypeliai auginant e, tam tikras kultūras. Žemės ūkio įvairovė, e, veikėjų įvairovė yra pakankamai didelė. Tačiau taip pat reikia pastebėti, kad tai teikia naudos, nors ta nauda yra nevienoda skirtingiems subjektams. Pavyzdžiui, kūrimos darbo vietos, pajamos e, gaunamos, jos nėra vienodos. Ši šis miesto ir priemeščių žemės ūkis gali reikšmingai prisidėti prie peizažo išsaugojimo, prie bioįvairovės išsaugojimo, prie smulkių struktūrų kūrimo. Visą tai padeda plėtoti iš taip vadinamą žalę infrastruktūrą. Galime taip pat matyti ir naudą visuomeniai, kurią teikia tokio tipo žemės ūkis. Taip padeda keisti žiniomis, tai padeda kurti vietos bendruomenės. Visa tai turi, kaip jau sakiau, įtakos visuomeniai. Tai taip pat teikia ir sanitarinę naudą. Teigiamai veikia sveikatą. Ir prieš perduodama žodį savo kolegiai, Norėčiau pasakyti, kad tose miestų ir priemieščių zonose mes matome tam tikro tipo žemės ūkį, kuris yra naujoviškas žemės ūkis. Žemės ūkis ta, prisitaikė labiau prie miesto gyventojų poreikių ir jo dėka yra kuriama visa eilė dalykų teikiančių naudą Tai yra dar vienas langas, kuris atsivėrė į žemės ūkį. Dabar žodį perduotų kolegijai. Um. Dėkuoju ir pratesiu. Taigi e, apribojimai ir grėsmės e, miestų ir priemiščių žemės ūkiui. Prieiga prie žemės yra vienas iš didžiausių kliučių, kaip jau girdėjome mes, e, tikrai yra turim e, tokių problemų kaip žemės suskaldimas, fragmentavimas ir žemės kainos augimas ir daug e, subjektų žemės e, ūkio srityje. Tai kelia konkurenciją šeimos ūkiams ir naujai patenkantiems į, šitą, į, į žemės ūkį naujiems ūkininkams. Kitas dalykas yra techniniai sprendimai, kur jie dar nėra parengti, kad būtų įgyvendinami. Matome, kad yra daug e, startuolių, daug bandomųjų projektų, bet yra didelė, didelė investicijų kaštai, čia vėlgi reikėtų padirbėti ir grėsmės. Ir apribojimai ir kliūtis yra dėl to, kad trūksta žemės ūkio žinių, yra didžiulė ta pilkoji zona, kur e, nežinome, ko, žmonės nežino, kokiu reikėtų, ką reikėtų žinoti, kokiu, kaip turėtų būti tvarkoma dirba, kokias trašas naudojamas ir kaip įvykdyti vandens direktyvą, klausimai susijęs su kolybės, kokybės kontrolė, darbo saugumu. Čia tikrai yra pilkoji zona, nėra kontrolės mechanizmų nes sistemos yra neformalios. Bet būtent šis neformalumas yra ir galimybė. Matome, kad yra daug pavyzdžių, kaip e, vyksta transformacijos, kaip e, yra įgyvendinamas atsakas. Mes matome, kad yra jaunų ūkininkų didesnė dalis priemeščių zonose ir taip pat daug moterų dirba miestų priemiščių žemės ūkyje, didesnės galimybės integruoti, pavyzdžiui, pabėgėlius ir e, imtis e, bendruomenių kūrimo. Taip pat ekonominės transformacijos turi poveikio į gyven... regionams ir miestų ir priemiščių zonoms. Kolega minėjo, kad yra daug didelių vaisių ūkiai, tai yra ir tam tikras naujo reiškinio pribojimas, bet matome, kad yra daug e, subjektų, kurie dirba po produkcijos parengimo. Yra skirtingi ekonominiai modeliai, taigi reikėtų užtikrinti, kad nėra visur siekiama pelno. Kai dėl motivacijos ir tikslų klausimo reikėtų daryti e, skirtumą tarp ūkininko požiūrio ir jie mato, kad tai yra didelė galimybė verslo modeliams, taip pat yra galimybė šeimos ūkiams, naujai patenkantiems į žemės ūkio sektorių, bet reikėtų e, pasiekti, kad e, visi ūkininkai būtų laikomi tikraisiais ūkininkais Kai dėl vartotojų nepasitenkinimą kelia globalizuotos maisto sistemos, jie nori didesnio atsakamumo ir nori, kad būtų taikomi skirtingi mytybos modeliai. Toliau klausimas, ar žemės ūkis gali prisidėti prie maisto sprendimų, tai tikrai sunku atsakyti, gal neįmanoma nes neturim įrodymų, kur susijusiu su faktu, kad visa stat, visos statistikos ir stebėjimo e, schemos mums neleidžia daryti išvadų. Kai dėl e, mokslo, tai ne maisto saugumas, bet maisto suverenumas Tai yra prieiga prie maisto, kokybė, įvairovė yra klausimas, bet yra tam tikrų požiūrių, siekiant apibriežti mm, ribas, pavyzdžiui, dalinimasis, pasidalinimas maistu yra mėginama apskaičiuoti ar mm, ar, pavyzdžiui, ant stogų ginamas daržovės patenkina miesto daržovių poreikį. Kai dėl ūkininkavimo praktikų, yra daug ar bio ūkių, organinių ūkių, yra didžiulė kultūrų įvairovė, bet yra ir apribojimo. Tai yra taip vadinamos e, dirbtinai pasiektos high-tech e, sistemos. Politinis institu, politinė institucinė aplinka, kas daroma Europos Sąjungoje šio, šitoje srityje, noriu daryti nuorodą į mūsų tyrimą, kur rasite daug detalių, daug lentelių, perkelimo tinklai, Papil Ruaf fondas, tvarios žemės ūkio ir maisto sistemos, vis, visi šitie fondai dirba kartu su iniciatyvomis ir dirba nu, pereinam nuo maisto perspektyvos prie infrastruktūros perspektyvos. tyrimų finansavimą dėka finansavimo programų. Mes dėka mes gaunam daugiau informacijos apie šitą reiškinį ir matome, kad yra labai įvairaus pobūdžio nauda ir informacija apie sektorių e, plinta. Toliau konkretus argumentai ir e, politiniai klausimai. Tai yra susijęs su kaimo plėtros politika ir dabar aišku, kad nebuvo imtasi konkrečių e, formų paramos priemišių žemės ūkiui, nes BŽP turi suinteresuot, kitus interesuotus subjektus, bet priemiščių ūkiams yra taikomas konkrečios priemonės, kaip pavyzdžiui, organinė žemdirbystė, e, E, investicijų parama, kitos priemonės yra taikomos, taip pat e, e, lyder projektai buvo taikomi ir pastaruoju metu buvo siekiama sumažinti atotrukį tarp miestų priemeščių žemės ūkio ir tikrojo žemės ūkio. Vyko viešos konsultacijos, konsultacijos su visuomenė, kas turėtų būti daroma po 20 metų. Be to yra visa eilė kitų politikos ryčių. Nesileisiu į detalės, rasite ataskaitoje, galėsim ir vėliau apie tai pakalbėti, bet tik noriu pabrėžti, kad aišku yra labai svarbios, svarbus nauji strateginiai tinklai ir nauja, naujos maisto politikos rytis, jos atsiranda ir vietos ir regionų lygmenių, Taigi atsiranda naujos interesuotės šalis ir miesto administracija, piliečių visuomenės, kurie žiūri įvairią, įvairią perspektyvą arba prieigą prie maisto, maisto galimybę naudotis maisto produktais ir maisto tiekimas mokyklams ir taip toliau. Yra ir maisto kokybės tarybos, kurie atsirado 15 metais ir tai labai platus tinklas, daugiau negu tūkstantis miestų jam priklauso. Taikomas įvairios priemonės, kaip e, žemės ūkio parkai, yra numatytų, numatytos zonos, atskiri maisto planai arba jie įtraukiami į bendresnius e, planus ir yra daugybė ir kliučių, barjerų. Tai yra trūksta integracijos tarp įvairių temų ir tarp miestų departamentų. Nėra aiškus vietos regionų ir nacionalinių kompetencijų pasidalymo, nepakankama sanglauda tarp daugiašalės politikos. Na, matome O dabar perinu prie pabaigos, prie rekomendacijų. Iš esmės manome, kad miestų ir priemeščių žemės ūkis yra galimybės, nėra e, poreikis sukurti naują BŽUP, bet tai turėtų būti tiesiog priemonė, kad būtų galime pasiekti platesnę strategiją ir pasiekti politinių tikslų, kurie yra įtraukti į ateities darbo tvarkę. Tai yra ateitis, kuri priklauso nuo tam tikrų transformacijų ir integruotų temų, integruotos perspektyvos, kalbant apie regionus, kaip jau buvo pasakyta anksčiau, ši teritoriniai e, skirtumai ir galimybė įveikti šitos teritorinius skirtumus, nes e, tai turėtų būti galimybė mokytis ir rengiant naująją žemės ūkio politiką. Reikėtų įtraukti tą poz, tas pozityvesnės nuostatas, tai yra galimybė, o valdysenos modeliai turėtų būti pritaikomi ir turėtų užtikrinti daugia integraciją tarp lyg, įvairių ligmenų. Tai gali būti kelias įtraukti socialinį elementą į mūsų politiką ir suteikti legitimumą tam tikriems strateginiams sprendimams, vietos sprendimams, kuriuos reikėtų atspindėti europinėme kontekste. Galime identifikuoti ir uh, tam tikrą tam tikrą e, tam tikras temas, pavyzdžiui, prieiga prie žemės, prie galimybę patekti į rinką. E, taip pat e, jungimosi mechanizmai irgi gali būti tam tikras sprendimas. Ir apibendrinant, manome, kad miestų priemešių žemės ūkis yra svarbus ir pozityvus. Jis yra suprantamas, kad tai yra galimybė e, mokytis ir taikyti įvairias transformacijas. Turim labai įvairius nesubrėmšių žemės ūkio tipus. E, jie yra naudingi tiek visuomeniai, tiek aplinkai. Ir matome, kad yra politikos ryčių įvairovė, bet čia reikia integracijos kad būtų galima lengviau nustatyti tikslus ir įgyvendinti politinius tikslus, todėl miestų priemeščių žemės ūkis galėtų būti pavyzdžių, integruojant įvairias koncepcijas ir strategijas ir mm, stebint mm, socialinę pažangą įvairiais mm, aspektais. Taigi būtina plėsti ir vienyti žinias, ir reikėtų įtraukti planavimą į politiką, tam tikri mechanizmai ir priemonės turėtų būti apsvarstyti, ar jie yra tinkami taikyti miestų ir priemišių žemės ūkiui, bet mm, nesiūlome parengti kažkokių labai konkrečių tikslų. Labai ačiū. Ir dabar jau galime kreiptis į parlamento narius, kad jie išsakytų savo pastabas. Pirmoji paprašė žodžio ponė Hertz Garcia. Taigi, jums. <clears throat> Ačiū. Noriu priminti, kad taip iš tiesų mes čia, mūsų čia nedaug. Bet man labai gaila, kad taip yra. Aš norėčiau padėkoti abiem pranešėjim apie tą e, e, miesto ir priemiščių žemės ūkį. Mums miestiečiams ryšys su kaimu, su tuo gyvenimu ankstesniu labai svarbus. Aš esu kilusi iš nedidelio regiono, kurios sostinė kaip tik tai susima tuo primestiniu žemės ūkio reg, Riohos regione. Tačiau tas ūkis vis mažėja dėja. Ir dėl įvairių priežasčių, taip pat ir dėl kultūrinio gerbuvio. Kai kalbame apie bežaupę, ir apie sąsąją su lyder programa. Mm, tai klaida yra nepabrėžti sąsajos su miestų ir priemiščių žemės ūkiu. Europa turi spręsti šias problemas. Mes labai siejame kaimo vystimasi su kaimo zonomis, bet ne su miestais ir priemiščiais. Miestams yra skiriama iniciatyva urbana. Lygiai taip pat, kaip padedame menui ir architektūrai, galima padėti ir žemės ūkiui. Tačiau taip nėra. Urban negauna jokių finansinių dotacijų, E, įvairiose viešose zonose to neperskaitysi. Taip. O aš norėčiau paklausti dėl urbanos, kuri labiau orientuota į miestus. Kadangi kalbame apie BŽUP reformą, ar nemanote, kad kaimo plėtroje reikėtų numatyti tam tikrą skyrių, kuris leistų vystyti miesto ir priemiesčių zonas. Pavyzdžiui, Barcelona negauna jokios prieigos prie kaimo fondų. Bet kokiu atveju, jeigu tų projektų būtų per daug, tai pasimestume ko gero, bet urbaną turbūt reikėtų vystyti, nes jinai tikrai gali padėti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sako ponas Andriju, norėčiau padėkoti pranešėjams už jų pasisakymus. Kalbame apie problemą, kuri labai aktuali, tai nėra nieko nereiškintis dalykas. Ši, ši žemės ūkis yra naujas reiškinys, jūs tai puikiai apibūdinote. Tad turime, ko gero, iš naujo vertinti BŽUP Man atrodo, matome, kad 54 metus vykdyta politika nebuvo visais požiūriais sėkminga. Atsirado pasitikėjimo trūkumas tarp vartotojo ir maisto jam tiekiamo produkto. Dėl to visuomenė, visuomenė pradėjo burtis aplink stambius miesto polius, manydama, kad tai yra puikus šio laikiškas modelis, bet matome, kad tai irgi nebuvo teisinga, nes matome, kas tuose priemiešio kvartaluose dažnai darosi šiandien. Ir visiems jiems aspektams nesvetimas yra ir žemės ūkio aspektas. Šiandien vartotojas, pilietis galiausiai duoda toną. Ir vartotojas tampa vis reiklesnis maisto produktų požiūrių. Nes supra, suvokiama, kad maisto produktai mūsų sveikatai turi poveikį. Aš nesistebiu, kad miesto gyventojai vis dažniau uh, linksta pirkti produktus ten, kur jie gyvena, prie pats ten, kur gyvena, nes taip jie sako, aš žinau, ką aš pirkau, ką aš valgiau ir taip toliau ir panašiai. Tos tendencijos tik stiprėja, tik auga. Jūs sakote, kad ši žemės ūkis plinta ir mes turime e, atsargiai vertinti tas priemonės, kurias norime pasiūlyti. Jeigu pasitikėjimas nebūtų sumažėjęs kažkada, tai šio tipo žemės ūkis nebūtų toks išvystytas. Ką Jūs manote apie tai? Aš neturiu atsakymų iš šį klausimą, bet man pačiam kyla toks klausimas. Tas reiškinys yra labai įdomus. Atrodo, ateitie, kaip sakė ponia Garcija, reikės vertinti teritorialumą visais aspektais. Yra kaimiškos vietovės, miestų priemešių žemės ūkis ir įprastinis žemės ūkis. Ir visi tie elementai vienas kitą turi papildyti. Miestai vis didesni, ten vis daugiau žmonių, o čia ieškoma ekologinių vairių išeičių. Kaip randama pusiausvyrą tarp miestų ir žemės ūkio vietovių. Matome, kad miestai labai sparčiai vystosi, tarpu kaimiškos žemės vietovės nebūtinai pagrindinė savo veikla laiko maisto produktų gamybą. E, ar nebus taip, kad po 15-20 metų tas žemės ūkis išplis žymiai daugiau? Jūs taip pat minėjote labai svarbų elementą - socialinius ryšius, jų kūrimą tos, to žemės ūkio dėka. Mieste socialinių ryšių trūksta, žmonės nedaug bendrauja tarpusavį palyginus, o tas žemės ūkis atrodo atkuria tuos nutrūkusius žmogiškosius ryšius. Tad vėlgi matome, kaip svarbu maisto produktai yra žmonėms, net jų tarpusavio bendravimui. Aš nemanau, kad turime šiandien kažkokią tinkamą adaptuotą politiką e, šiai problemai reguliuoti. Bet e, man atrodo, reikėtų tokią politiką kurti, nes į žemės ūkio sritis plėtosis, jos bus vis daugiau ir ją reikės tinkamai tvarkyti. Na, jūs kalbėjote keturis minutės.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 su BŽLP? Mm, nežinau, atsakymo neturiu, reikėtų kažkokiu tai specialių paramos priemonių. Pavyzdžiui, Vokietijoje daugelį regionų visai li smulkių gamintojų maitina miestus tą reikia remti. Bet nežinau, ar tai galima padaryti per BŽUP. Kaip padėti tokiems gamintojams, tokiems augintojams? Apie miestų ir priemiščių žemės ūkį. Aš ir pats iš Frankfurto ir žinau, kad vienas hektaras ten kainuoja milijoną. Tokiems projektams grėsia labai daug dalykų, ypatingai tai, kad plečiasi miestai. Kaip galima tas zonas įterpti į miestų audinį? Kaip ten galima protingai investuoti? Būtent tokie klausimai kyla. Kaip tvarkyti teritorijas? Pirmininkė, man visai nepatinka tai, kokį maistą ten gaminama tose zonose, nes visiškai neaišku, kokių nuodų galima gauti iš tos pramoninės veiklos. Tie projektai turi būti atitinkamai pritaikyti. Pavyzdžiui, galima ap, apželdinti stogus, pakeisti jų perskirtį. Reikia pagalvoti, kaip tvarkyti kitaip teritoriją, o ne kaip uh, E, padėti miestų ir priemišių zonoms. Mano klausimas būtų, kaip galima būtų padaryti lengvesnę prieigą prie visų tų priemonių, kurias paminėjau. Ponas Agnių. Na, kartais aš sutinku su e, žaliaisiais lobistais, žaliųjų lobistais. Sutinku, kai jie kalba apie maisto švaistimą, tai tikrai yra daug švaistama maisto ir miesto zonose. Tai tikrai yra švaistomas, mėtomas maistas. Na, mes maisto atlikomis šeriam, šeriam keulės, bet tai išeina iš mados ir labai gaila, kadangi apie tai ir kalbam apie kininkavimą. Tai jeigu e, kad yra dalykų, kur galim sunaudoti viską, su, suvartoti visą keulį, suvalgyti visą keulį išskyrus žvėgymą. Na, bet e, Britanija tai vadinasi swell, kai e, žmonių maisto atlikas e, šeriam jomis gyvulius. Bet tikrai galima šerti maisto atliekomis, jeigu jos yra tinkamai apdorotas. Na, pažiūrėkime E, kiek yra žiūrkių laksto apie, apie, apie greito maisto restoranus, dėl to, kad maistas yra mėtomas. Tai geriau maistą surinkti ir, ir sušert keuliam ir išve, išvengsti problemų. Pastebėjau, ką jūs e, vadinate e, priemeščių e, žemės ūkiu, na, bet aš tai sakyčiau, ūkininkavimą šalia miesto pakraščių. Bet jeigu norit kažką daryti, aktyviai ūkininkauti šalia didelių miestų zonų, vėl susidurėte su vandalizmu, kurį žmonės mano, kad labai malonu e, šaudyti jūsų gyvūnus arba tripti jūsų, e, jūsų javus arba šiukšlinti tenai. Tai didžiulė rizika. Aišku, nors yra ir sėkmės istorijų, bet Aš manau, tai, kad tai, ką jūs rodėte, tai nebuvo vien tik tai zonas, bet buvo gražios kaimo vietovės. Bet aš manau, kad tikrai reikėtų e, taupyti ir nešvaistyti. Ponas Lunager, dėkuoju už puikiai pristatymą. Puik pristatymą. Pirmiausia, apie ką pagalvoju, kalbant apie miestų žemės ūkio tai atspindi tai, ką kalbėjom e, anksčiau kalbėtojai, ankstesni kalbėtojai. Tai yra nuolatinė tarša. Du metus gyvenu šitam mieste su trim vaikais ir žmona ir mes laukiam, kada išsikraustysim, nes e, ten, kur aš gyvenu, tai oras daug švaresnis ir yra atliekamas tyrimas apie potencialius taršalus, kaip sunkiai metalai ir taip toliau, bet be jokios abejonės aš manau, kad yra daug pozityvių dalykų, pavyzdžiui, e, nauda psichiniai sveikatai, e, žmonėm galimybė susijų bendrauti ir tiesiog tai priartina žmonės prie tikrovės tai yra susijęs su žemės ūkiu, bet man kelia nuogastavimą e, galimi teršalai. Ir jūs, pavyzdžiui, valgot ir klausimas, ką, ką jūs valgot. Pavyzdžiui, Kanadoje yra legalizuotos kanapės. Mes kalbam apie miesto žemės ūkį, tai kaip, kaip naujas dalykas, bet pasakysiu štai ką. Miesto žemės ūkis nu, tai nieko naujo. Ir ne vien tik tai Kanadoje. Ir kitur, e, kitose E, valstybėse e, irgi yra legalizuota ir mano e, auginamos kultūros irgi bus legalizuotos. Tudi za to študijo, ki s njo z veseljem. Panas Lobovič. Ačiū už man suteiktą žodį. Ačiū už man suteiktą žodį. Su susidomėjimu išklausiau jūsų pranešimų šiandien. Vis daugiau žmonių šiandien žino tai, kad uh, maisto gaminti galima ne tik ūkija, tradicinėme, mums įprastame, bet ir mieste. Pati studija štai atspindi tam tikrus pavyzdžius iš Slovenijos, iš mano šalies. Esu buvęs meras, vėliau ministras savo šalyje. Ir dalyvavau įgyvendint tokius projektus kaip sodų kūrimas e, ar daržų kūrimas mokyklose. Ir atsirado daug tokių sklypų, e, kur žmonės augina maistą savo reikmėms. Tai tikrai svarbu, užtikrinant e, atitinkamą vietinio maisto gamybą, sveiko maisto gamybą. Tai padeda žmonėms apsirūpinti maisto produktais ir tai yra skatinimas tokio gyvenimo būdo, kai žmonės e, mėgsta ir supranta, kaip maistą auginti, kaip jį gaminti, ką su juo daryti, kaip jį ruošti sveikai. Ir tai taip pat yra būdas priartinti jaunus žmonės prie maisto ruošimo, nes, kaip žinia, šiandien vis mažiau žmonių, kurių šaknis yra kaime ir kurie žino, kaip maistas atsiranda ant mūsų stalo. Mes, pavyzdžiui, E, girdėjome apie tokius vaikus, kurie mano, kad karvės pieną dalina pakeliais, bet tai be abejo yra liūdnas e, pavyzdys. Šis, šie, šie projektai yra puikus dalykas. Pavyzdžiui, bitininkystė mieste tai yra kitas puikus pavyzdys. Kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, būtų toks – kaip ūkininkavimas mieste subūrė draugien e, tokį dalyką kaip ūkininkavimas ir darbo vietos neįgaliesiems. Daržovių ar pieno produktų gamyba e, subūrė draugien e, vaikų darželio bendruomenę su, su, su daržovių augintojais ir, ir panašiai. Visi išlošia toj situacijai, sukūriama dar ir darbo vietų. Manau, kad neatsitiks taip, kad miestai užgrobs dalį žemės ūkio rinkų. Tikrai ne. Tiesiog šitoks ūkininkavimas turi labai pozityvių aspektų. Ačiū. Na, dabar išklausėme visus parlamento narius, kurie norėjo pasisakyti. E, komisijos atstovas, ponas Pilkė, prašome. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju už įdomų tyrimą, kuris parodo, kokia yra didžiulė įvairovė miestų ir priemešių žemės ūkyje ir kiek tai prisideda prie miestų plėtros. Tyrimas taip pat gražiai parodo, kaip toks ūkininkavimas gali prisidėti ir susijęti e, kaimą ir miestą, tai mums labai reikšminga kai dėl turimų priemonių skatinant e, šitokio pobūdžio veiklą. Turim pasakyti, kad tyrime matome, kad yra visa eilė jau dabar prieinamui mechanizmo žemės ūkio politika, investicija į ūkius, ne vien tik tai susiję tik tai su kaimo vietovėmis, bet miestų ir priemeščių žemės ūkiai irgi taip pat gali gauti e, investicijas. Taigi yra daugybė priemonių, kurios yra prieinamos. Manau, tyrimas taip pat aiškiai parodo, kad labai svarbu kurti strategiją, suvienyti, sujungti tuo, tas priemonės. Ir šiame kontekste tyrimas paminėjo lyder programą, bet ne vien tik tai lyder, bet e, visas vietos bendrovių plėtros mechanizmas tam padeda. Ir vietoj to, kad mes aptartume aukštų lygmenį, bet tiesiog reikėtų tas, tas priemonės taikyti ir žiūrėti, kokį, kokią naudą jos gali atnešti specifinėme kontekste. Taip pat manome, kad ir specialusis planavimas yra vienas iš svarbiausių faktorių e, šiom iniciatyvom. Taigi, kalbant apie politinės rekomendacijas, matau, kad siūloma taikyti tuos vadinamus bonus payments, bonus mokėjimus. E, jeigu yra įsikūrė e, jaunas ūkininkas, kuris įsikūręs netoli miesto, tai jis gaunama papildomą išmoką e, negu tas, kuris gyvena kaime. Na, aš nežinau, ar čia yra toks įtikinantis aspektas, ar jie, ar tokie naujų ūkininkai E, yra nepalankesnį padėtį negu tie, kurie gyvena tokiuose vietovėse. Na, bet aišku, tai nesumažina šios veiklos pridėtinės vertės ir tos visuomenės naudos, bet e, reikėtų viską taikyti kartu su tomis priemonėmis, kurios jau dabar yra prieinamas. Taigi, porą žodžių iš mano pusės. Kažkaip atsitinka kad daugumos miestų plėtra vyko užgrobint gerus plotus, užimant gerus plotus, kalbant apie sostinės, tai jos plėtėsi tą kryptimį, kur buvo gera, geras dirbožėmis, gera dirba ir netekom didelių dirbos paviršių ir tai yra per daug. Ekspertai e, Lenkijoje apskaičiavo, kad yra 38 milijonai ir kurie yra e, tokie plotai jų negalima naudoti e, žemės ūkyje. Tai ir tokie žemės plotai, kur galėtų gyventi 250 milijonų žmonių. Ir vietos valdžia teikia, teigia, kad uh, yra skirtinga kaina ir e, skirtingos galimybės apsigyventi tuose plotuose. Tai aišku atskira problema, bet klausimas, jeigu kalbėsim apie priemeščių ūkius, tai dažnai išlieka tas istorinis ryšys, nes norim apimti didelius plotus. Gerai, kad yra skiriama ūkiams E, dideli plotai, bet kalbant apie miestų ūkius, tai galbūt reikėtų atsižvelgti į gaminimo produkcijos būdą. Ar turėtų būti konkretus e, gamybos būdas, nes tamet kyla konkurencingumo problema. Už kokią kainą? Ar bus konkurencingumas? Nes kita problema yra tai, ar e, tai yra kažkoks edukacinis ūkis, koks tas ūkis egzistuoja, ar pavyzdžiui ūkis, kuriame dirba seniorai ar neįgalus asmenys, tai jie turi skirtingas e, funkcijas, ar yra edukacinė, rehabilitacinė funkcija, aš tai puikiai suprantu. Ir laisvos energijos naudojimas, jeigu yra laisva energija, galima ją naudoti ir, pavyzdžiui, galima mm, prižiūrėti šiltnamis. Tai aš sutinku, kad yra taip teigiamas patirties, bet yra klausimas. Visą tai yra įmanoma, bet tai priklauso nuo valdžio, vietos valdžios požiūrio, nes mm, aš atsimenu prieš keletą metų buvau praktikoje, netoli Ciuricho institutas vyko. Ir buvo e, dirbama žemė, pavyzdžiui, tarp didelių namų buvo e, žemės plotai, ploteliai dirbami. Na, o jeigu tai būtų Varšuvoje, tai būtų labai neigiami e, komentarai. Tai būtų gėda, kad yra žemės plotai tušti bet jeigu pavyzdžiui, kalbėsim apie kainą, kaimą, tai vėlgi čia kitoks bus požiūris. Ir galiausiai klausimas, nes klausimas tie žalieji stogai, kur reikia ir čia turim pavyzdį netoli parlamento, yra plotas e, yra, yra didelis plotas e, apsodintas. Tai šeštadienį buvau pas draugą, kuris e, gamina tokius, e, na, tokius įrenginius, konstrukcijas su vandeniu ir sakau, kas čia per daiktas. Ir jis sako, kad balkone ten bus lentynėlės ir, na, bus tokios, na, mini, mini listelis, kur bus čia petražolės, čia, čia dar kažkas ir kito žolelės auginamos. Kaip tai pavadinti, ar tai irgi yra kažkokia forma, e, na, svarbiausia yra žolės, žolelės šitoj gamybos rytį. Na, aš atsiprašau, kad aš tiek daug savo leidau kalbėti, suteikiu žodį jums, neriboju, bet mus riboja e, vertimo pastangos, taigi, kad būtų gerai, kad 25 po 6 baigtume darbą. Dėkui. Um. Thank you, uh, thank you very much for the, for the questions. Dėkuoju iš klausimus. Na, visų pirma, atsakysiu ponui Andiu. Ką reikia pabrėžti, tai mes matome maisto gamybos uh, miestuose reiškinį, kad čia mes nekalbėsim apie uh, kiekius kurie galėtų pakeisti gamybą kaimo vietovėse. Tai reikia pasakyti aiškiai, kad na, nėra tokia, tokių minčių pakeisti arba sukurti konkurenciją tarp kaimo ir miesto vietovių. Vietoj to aš norėčiau pabrėžti pono Pilkai iš komisijos teiginį, kad žemės ūkis mies, kaimo ir priemiščių, priemiščiuose, tai galėtų būti tarsi tiltas tarp vartotojų ir, ir, ir gamintojų. Tai rodo, ką žemės ūkis gali teikti, jums teikti miesto visuomeniai, ne vien tik tai maisto gamyba, be, jokio, be, be jokios abejonės, tai yra svarbus dalykas, bet tai labiau susiję su tuo, kad yra išlaikomos žinios apie maistą, maisto gamybą e, miesto bendruomenėse ir galimybė prisidėti prie bendruomenės plėtros, integruoti neįgalius, mm, atsiliepti konkrečius poreikius miesto visuomenėje. Tai ne kalbam apie kiekybę, bet kalbam apie kokybę, kad žmonės turėtų galimybę rinktis, būtų ne, labiau nepriklausomi ir galėtų rinktis, ką jie valgo ir kaip, kaip vyksta mytyba. Atsakysiu ponui Hosling. Minėjote busimos maisto politikos susitikimą, vadovų susitikimą. Ir miestų vietovėse, e, kur anksčiau nebuvo, bet dabar vystomas žemės ūkis siekiant atsižvelgti į miesto gyventojų poreikius ir įtraukti visą tai į politinę sritį. Tai yra, na, kažkas tokio, ką reikia svarstyti, kai kalbam apie tai, kad reikia integruoti ir kaimo ir miesto žemės tokio politiką. Ir pusimasis vadovų susitikimas bus platesnis, kalbės apie platesnius klausimus, ne vien tik tai apie e, maisto klausimą arba žemės ūkio plėtrą. Jūs minėjote pavyzdį kaip priimti kokius techninius sprendimus, kaip plataus masto maisto gamyba e, miesto vietovėse, daugiaukščiuose pastatuose, kaip jūs sakėte. Na, mes čia irgi matome, ypač Niderlanduose, visa eilė bandymų buvo atlikta, bet jeigu kalbėsim, kaip tai integruoti į miesto kontekstą, matome, kad reikia galvoti, koks gali būti žemės ūkis mūsų dienomis. Yra planavimas ir plana, miestų planavimas nemano, kad žemės ūkis yra viena iš miesto funkcijų. O tai galbūt reikėtų iš naujo galvoti. Ir norėjau pabrėžti pono Iranskasiją mintį, kurio ne, nebėra salėje minėjo Europos miestų iniciatyvą, kur yra politikos priemonė ir galimybė sustiprinti e, e, silpnesnės bendruomenės miestų vietovėse, transformuoti jas arba priartinti jas prie kaimo vietovių. Sakyčiau, yra lyder priemonė ir ji jau galioja, ją remiantis galime mm, sukurti kartu su vietos bendruomenių plėtra, parengti naują priemonę ir atsiliepti į konkrečius poreikius, reikalavimus e, miestų priemešių žemės ūkiai. Na, porą minučių liko, tai atsakysiu ir paminėsiu tai, ko kolega nepaminėjo. Pavyzdžiui, pirmasis klausimas, mano supratimu, iškėlė šią konkrečią problemą, kad tradiciniai sistemoje daug dabartinės veiklos vyksta, ūkininkaujant ne visą darbo dieną, kaip dirbant vakarais, kad tai būtų tokia pramoginė veikla o tai išnyks per ateinančius 20 metų, nes tai yra su kartų kaita susijęs e, dalykas ir mm, reikėtų pasakyti, kad tai yra potencialas, bet būtent čia yra tos rytis, kur e, žmonės, miesto gyventojai, kurie nėra susiję su žemės ūkiu, susipažįsta su žemės ūkio darbais ir e, supranta, kaip vyksta procesai dirbant gamtoje. Taigi tai atspindi jūsų iškeltą klausimą. Ir tas edukacinis elementas, kuris galbūt susijęs su vartotojų nepasitikėjimu, bet mes tai stebime ir kaip plečiamos žinios, kaip žmonės supranta, kaip gaminamas maistas, kaip žmonės supranta, kokios yra sudėtingos procedūros žemės ūkija e, ir kokie yra žemės ūkio pajėgumai. Šios žinios leidžia pripažinti, kad žemės ūkis yra e, sritis, kuriai atitenka daug Europos pinigų. Kitas dalykas, kurį minėjo ponė Hoisling, e, gamyba pastatuose, virš pastatų. Mes tai analizavome ir matome, kad e, statybos darbai tai nesižvelgia, o čia reikėtų bendradarbiauti su statybos inžinierija, kad būtų parengti sprendimai, na, bet e, negali apimti visų miestų, bet e, reikėtų naujos integracijos. Buvo užduotas klausimas apie maisto švaistimą ir uždarą ciklą, e, namų ūkių atliekas, ypač apie, kalbant apie mūsų modeliavimo e, veiklą, mes matom, kad yra ir derliaus e, nuostoliai. Taigi, kaip mes apibrėžiam kokybę taiko iniciatyvas bendradarbiaujant su ūkininkais. Mes taip pat matome, kad yra e, kokybės reikalavimai, kurie netitinka mūsų schemų, rinkos schemų. Taigi klausimas, ar galima taikyti visose strategijose uždarą ciklą ir manyti, kad yra daug etapų grandinėje, kur galime panaudoti atlikas arba įtraukti jas į bioenergijos gamybą. Taršos klausimas. Žinome, kad jeigu kalbėsime apie sunkiuosius metalus, jie yra gaunami iš oro, taigi klausimas, ar, ar ūkis yra prie prie, prie pažiūrėjau, magistralės, prie transporto ar ne. Taigi, kaip išvengti, na, mes neturim pakankamai žinių, bet galbūt galime naudoti kitas priemonės, galbūt naudoti kompostą ir organinį mėštą ten ir tokiais kiekiais, kur netitinka teisinių, teisų tiektų reikalavimų, bet tai yra dirbos apibrieštis ir Mm, yra e, ypač e, yra produktų, yra, yra nitratų, kur gali kelis kartus viršyti reikalavimus. Na, manau, viskas yra įmanoma. Buvo klausimas apie mokyklų sodus ir daržus. Mm, taip, kartu su kolegomis iš Librianos matom, kad yra didžiulis privalumas taikant šią iniciatyvą. Žmonės nori prisidėti ir dabar patiriamas problemas, jos kyla dėl to, kad trūksta domenų ir mm, trūksta žinių. Ir ką žmonės daro, jeigu geras oras gal nori vykti prie ežero, bet vis dėlto reikia rinkti žinias. Tai būtų naudinga ir iš, iš savienį yra geras pavyzdys. Toliau buvo pirmininko klausimas užduotas. Ne, pirmiausia, dėl priemonių, žaupa priemonių. Aš visiškai sutinku, kad e, tai yra klausimas ir mes galvojam apie tas papildomas išmokas už, bendra, už bendradarbiavimą. Bendradarbiavimą tarp ūkininkų, bet taip pat, kad tai būtų galimybė teikti pagalbą, jeigu yra bendradarbiavimas tarp gamintojų ir vartotojų ir jeigu yra kitas bendradarbiavimas, kad tai būtų paskata. Mm, ir koks yra teigiamas poveikis pristatant prekes, taigi bendradarbiavimo pagalba mes galim pagalvoti, ar, sakykime, dalinimasis plotais, ar taikant apsauginės zonas, kaip visą tai suderinti. Ir žinoma, dažnai ūkininkavimas vyksta viešuose plotuose. Aišku, yra numatytos sąlygos, bet čia negalima taikyti mokėjimų pagal pirmą ir antrą ramstį. Ir pirmininko klausimas, aš visiškai suprantu, kad, kad e, miest, tai užstatė daug e, derlingų plotų, kad, e, kur būtų galima daug ką auginti. Taip sutinku, kad tai buvo e, didžiuliai nuostoliai, dirbos nuostoliai ir priemeščių, ypač kalbant apie priemeščius, tai tikrai yra daug erdvės sunaudojama, kur yra derlingiausia žemė kai dėl žaliųjų sienų aš turiu techninį terminą, kurį mes naudojame, tai vadinami gamta grindžiami sprendimai. Tai yra dėl to, kad yra daug strategijų e, siekiant e, užtikrinti produktyves erdves miestuose ir pagrindinis tikslas yra prisitaikyti prie klimato kaitos, e, taikyti vėsinimo galimybės miestuose. Ir vėlgi, kaip jūs sakėte, klausimas, kur yra prisidėsti, ar tai yra prie gatvės ar yra kažkur išauginta, tai aš ne, nepatarčiau to valgyti. Na, e, namų ūkio darbai yra svarbus, tam, pavyzdžiui, metininkystė ir, ir taip toliau. Na, tiesiog labai įdomus klausimai, iš kuriuos aš Jums dėkoju. Tai dėkui. Dėkoju mūsų ekspertams. Buvo įdomu, įkvėpimas mums susprendimams. Taigi turėjom pakankamai laiko išklausyti visus norinčius, tai nedažnai e, atsitinka, bet man buvo labai malonu neriboti, neriboti laiko. Dėkoju visiems, kurie koordinavo e, šitos klausimus. Buvo tikrai labai naudinga ir pageidautina. Manau, galime baigti šios dienos, šią, šią dieną, šios dienos darbotvarkį. Ir dėkoju visiems, kurie ištvėrė iki galo. Labai ačiū Jums. Linkiu malonaus vakaro. Na, atsiprašau, rytoj nedalyvausiu darbe. Rytoj vykstu į savo šalį ir ponas De Castro pirmininkaus dėkoju Jums. Dėkoju už ištvermę ir malonaus vakaro viso gero.